Dear colleagues, we can start with the ordinary econ meeting. And Labas rytas, pradėkime posėdį. Aštuntas darbo tvarkės punktas - deleguotojų aktų ir gyvendinimo priemonių tikrinimas. Šiandien kalbėsime apie CRD4, CRR. Kalbėsime apie įgyvendinimo priemonės, kurios yra susijusios su e, bankų sąjunga. E, šiuo metu yra galutinai suderinti 25 techniniai standartai, 16 dar e, turi būti suderinti. E, taigi daug kas jau nuveikta, tačiau e, Europos bankų institucija paprašė komisijos E, pratesti terminus dėl kai kurių projektų, kurie turėjo būti parengti dar 15 ir 16 metų gruodžio mėnesį. Kalbant apie RTS, e, Europos bankų institucija jau pateikė septynis e, projektus pagal 10 straipsnį. Europos komisija turi per tris mėnesius sureaguoti. Kaip žinote, trys iš septynių EBA projektų yra politinių požiūrių svarbu, nes ten kalbama apie kapitalo skaičiavimo bazę, o tai yra labai svarbu taikant ketvirtąją kapitalo reikalavimų direktyvą šiam sektoriui. E, turint galvoje poveikį reikiamam kapitalui. Buvo išplatintas dokumentas, kuriame pateikta e, priemonių apžvalga ir komisija taip pat e, E, pateikė ir savo dokumentą dėl RTS e, reguliuojamųjų techninių standartų. Norėčiau dabar pasisveikinti su e, FISMA generalinio direktoratų atstovais, su ponia Bajan iš EBA vartotojų apsaugos skyriaus. Paprašysiu jūsų trumpai pristatyti klausimą po penkias minutės, o po to suteiksiu žodį nariams. Tai pirmiausia, ponas Millero. Ačiū pirmininkė, komiteto nariai, labas rytas. Ačiū, kad suteikėte mums galimybę pateikti naujausios informacijos apie tai, kaip yra tvirtinamas antro lygio priemonių paketas. Tas priemonės turime patvirtinti pagal kapitalo reikalavimo direktyvos, ketvirtąją direktyvą ir kapitalo reikalavimo reglamentą. Taigi mes turime patvirtinti antro lygio e, priemonės pagal grafiką, kuris numatytas CRD 4, taip pat turime atsižvelgti ir EB e reglamentą. Ne visada pavyksta tai padaryti. Daugeliu atveju pavyko to pasiekti, bet e, kartais kyla kliūčių, pavyzdžiui, trūksta išteklių, e, ar, nes kalbame apie labai išsamius ir ilgus tekstus, kartais taip pat kyla diskusijų dėl e, turinio, e, pavyzdžiui, gali išsiskirti, mūsų nuomonė gali skirtis nuo EBA nuomonės, taip pat mums kartais reikia aptarti ir politinius variantus ir galutinį projektą su Europos banko institucija. Kitas dalykas, e, kai mes tengiamės laikyti terminų, ne visada laiku yra pateikiami vertimai. E, taigi tiek būtų apie mūsų bendrą darbo metodą, kaip jau sakiau, dėl praktinių priežasčių ne viską pavyksta atlikti laiku. Dabar norėčiau e, keletą žodžių tarti apie konkrečius tekstus, kuriuos paminėjo ir sekretoriatas. Ekon sekretariatas. Visų pirma, noriu paminėti pakeitimus numatytus e, deleguotėsiams aktams dėl likvidumo padengimo koficijento. E, šiuo aktu mes ES lygių suvienodiname išsamius kiekybinius likvidumo reikalavimus, tai yra labai sudėtingas teisės aktas, jis buvo patvirtintas greitai ir dabar jame reikia um, padaryti nemažai pakeitimų. Ne turinio, bet e, tokių korekcinių pakeitimų. E, komisijos lygių mes e, nusprendėme prieš tvirtindami tas korekcijas palaukti, kol baigsis diskusijos dėl STS pasiūlymo. Prieš pradėdami atnaujinti deleguotą į aktą nes e, kalbant apie antro lygio e, likvidaus turto kriterijus, tarp, tų, e, tarp to turto yra ir turtų pagristi vertybiniai popieriai, įmonių skolos vertybiniai popieriai, turi būti nustatyti STS kriterijai. Kaip žinote, dėl šių kriterijų šiuo metu vyksta dėrybos, šiuo metu vyksta trilogas. Kai tos dėrybos baigsis, mes nusiųsime jums naują dokumento tekstą. Antras aktas, kurį noriu paminėti, yra RTS, tai yra reguliuojamųjų techninių standartų tekstas e, dėl veiklos rizikos. Mm, tas dokumentas dar turi būti patvirtintas mūsų tarnybų. Manome, kad tai bus padaryta balandžio pabaigoje, gegužės mėnesį. E, taip pat e, diskutuojame su EBA dėl tam tikrų teksto detalių, bet esu įsitikinęs, kad mums pavyks e, patvirtinti tą dokumentą balandžio pabaigoje, gegužės, gegužės mėnesį. Kitas dalykas RTS dėl e, įsipareigojimų nevykdymo rizikos vertinimo. E, šis dokumentas taip pat e, kol kas tvirtinamas mūsų tarnybų, tikimės, kad galutinis patvirtinimas vyks gegužės mėnesį ar birželio mėnesį. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra e, kriterijai taikomi e, grupių vidaus įmonių įplaukoms ir e, išlaidoms ir tas dokumentas turėtų būti patvirtintas iki šios savaitės pabaigos. Tiek mano vardu. Dėkoju, ačiū už šį pristatymą dabar Izabel Bajan. Ačiū. Parlamento nariai, konkomiteto nariai. Man labai malonu šiandien prisidėti prie jūsų priežiūros darbo dėl e, antro lygio aktų susijusių su e, CRD, CRR. Mes e, Tai yra tekstai parengti 2014 m. Liepos mėnesį ir tai yra pagrindiniai teisės aktai taikomi bankų reguliavimui be ME, e, be MD. E, ir aš taip pat norėčiau, e, tiesiog norėjau paminėti šios dalykus, kad suprastume, kokie, koks taisyklių savadas yra taikomas bankams. Taigi, turi būti patvirtinti visų pirma deleguotieji aktai EBA yra atsakinga už techninių standartų reguliuojamųjų arba įgyvendinimo techninių standartų rengimą ir pateikimą. Kalbant apie komisijos deleguotai aktą, mes čia atliekame patariamąją funkciją, teikiame ataskaitas ir e, analizuojame rizikos mažinimo, e, rizikos ribojančius e, metodus, taip pat e, e vertiname numatomas nuostatas. E, Mes ypač skatiname atlikti įvairių bankų verslo modelių analizę. E, CRD, CRE, CRR visų pirma e, numatė 133 techninius standartus 84 e, iš jų yra reguliuojam, reguliuojami standartai, 49 gyvendinimo standartai. Iki šiol EBA pateikė 117 techninių standartų, Dauguma iš jų buvo mm, patvirtinta ir paskelbta oficialiajame leidinyje. Be tų techninių standartų mes dar pateikėme 68 ataskaitas įvairiomis temomis, pavyzdžiui, sverto koficijantas, NCFR e, arba MVI mm, rėmimo veiksnio ir panašiai. Šiuo metu mūsų institucija ketina galutinai e, baigti renkti pirmąją, pirmąjį bendrą taisyklių savadą. Taip pat iki metų pabaigos e, turėtume pateikti likusius standartus susijusius su CRD ir CRR. Mums atrodo, kad labai svarbu e, užtikrinti visišką reguliavimo e, taisomojo reguliavimo aiškumą, mes, kurio mes pasiekėme po krizės ir įgyvendinti G20 įsipareigojimus iki šių metų pabaigos. Numatome pateikti likusius CRD, CRR standartus. Naujų ataskaitų nebus, išskyrus kai kuriuos atnaujinimus, kuriuos mes pateiksime kai kuriuose srityse, kur prašome, esame, esame prašomi pateikti ataskaitas, pavyzdžiui, dėl mm, atlyginimų. Apskritai mūsų institucijai pavyko laikytis e, terminų, e, kurie buvo numatyti iš, su tam tikromis išimtimis, kai, kurie, mm, kai kurios vėlavimus lėmė išteklių trūkumas. E, kai kas buvo atidėta dėl tarptautinėse standartų institucijose vykstančių diskusijų kad e, galėtume pasiūlyti kai kuriuos aspektus aptarti detaliau, kad galėtume pateikti racionalius reguliavimo pasiūlymus. Pavyzdžiui, e, tokiuose srityse kaip veiklos rizika mes e, komisijai ir teisėkuros institucijoms iškėlėme klausimą, ar nereikėtų šiek tiek atsitraukti ir vengti renkti naujus e, teisės aktus, kurių reikia pagal CRR. Ir nes e, yra dabar svarstomi esminiai e, reguliavimo pakeitimai. Taigi mūsų nuomonė šiomis sąlygomis reguliavimo e, pakeitimai gali sukelti didelių išlaidų, bet neduoti atitinkamos e, naudos ateityje. Ir mes visą tai paaiškinome komisijai savo rašte, kurį nusintėme 2016 gruodžio mėnesį. Apskritai e, bendrasis taisyklių savadas buvo parengtas per ketverius metus, po to, kai oficialiame leidinėje buvo paskelbtas pirmo lygio tekstas, Pagrindiniai dalykai susijęs su bankų kapitalo kokybė buvo e, pateikti pirmaisiais metais, o per pastarosius dviejus metus, ir manau, kad ši tema domina komitetą, mes sutelkėme dėmesį į vidaus modelių peržiūrą ir e, laikėmės aiškaus plano, kuris buvo patvirtintas prieš dviejus metus. Taigi mes e, visą tai baigsime šiemet, kai kurios Taip pat reikės atnaujinti kai kurios standartus, pavyzdžiui, dėl ataskaitų teikimo. E, EBA ir toliau e, tvarko interaktyvų bendrų taisyklių savadą. E, jis turi padėti bankams suprasti, aiškinti taisyklės. Ir tai yra mūsų, tai taip pat yra ir mūsų veiksmų planas, kurį mes ketiname įgyvendinti per artimiausius metus. Ačiū. Now, uh, will... Ačiū. Dabar uh, pono karas pranešėjo vardu. Perskaitysiu jo pastabas, tai jis pats dėl asmeninių priežasčių negali dalyvauti, atsiprašo, bet atsiuntė savo tekstą vokiečių kalba, tad uh, turėsiu uh, perskaityti vokiškai, nesu tikras, kaip man seksis, bet pabandysiu. So,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 E had... Uh, Europos investicijų bankas 2015 ir 2016 pabaigoje nusprendė pratesti tam tikrus techninius standartus, atitinkamą informaciją investicijų bankas paskelbė internetu, tačiau sprendimai e, pratesti terminus nėra vieši, nėra pranešami Europos parlamentui. Europos investicijų E, bankas, kitaip nei komisija, vertina ir atinkamus techninius standartus. Klausimas, e, kokiu veiksmu komisija ketina imtis, siekdama užpildyti tas e, skaidrumo spragas. kyla klausimas, kada Europos investicijų bankas e, pateiks atitinkamą informaciją dėl RTS. Jau. Pirmininkė, <clears throat> aš galėčiau Jums padėkoti už e, tokius sudėtingus žodžius e, kaip riziko pozicionin vokiškai ištartus. pirmininkas skaito tekstą vokiečių kalba taip nesuprantamai, kad vertėjai praktiškai negali suvokti jo minties, dėl to bando versti paskiras jo pasisakymo dalis. Taigi, uh, kokia yra dabartinė padėtis susijusi su peržiūra, kokios yra priežastis dėl sos ir kokį vaidmenį atlieka atskaitos e, mechanizmas e, ir institucijoms reikia aiškumo. Tais klausimai susijęs su reglamentavimo standartais. Iki šiol buvo patvirtinti 31 e, techninio reguliavimo standartai, 19 <clears throat> dar yra rengiami Tris standartus, kurias parengė Europos investicijų bankas ir komisija turi patvirtinti, yra labai svarbus politinė prasme. Ir aš čia turiu omenyje du tūkstančiai penkioliktų metų <clears throat> birželio trečiosios dienos RTS <clears throat> Taip pat 21 e, Liepos 2016 metų RTS e, Liepos 22 dienos 2016 metų RTS. Kokia dabartinė padėtis yra susijusi su šiais trimis dokumentais ir kodėl vis dar dėlsima jos patvirtinti. Tai buvo pono karas mintis, aš norėčiau užduoti papildomą klausimą susijusiu su RTS dėl kreditinių įsipareigojimų materialumo slengsti pagal kapitalo reikalavimo reglamento atitinkamą straipsnį. Taip pat e, yra e, siūloma mažinti atitinkamas ribas, e, lyginant su situacija tam tikrose valstybėse narėse, kokio tikimasi poveikio remiantis dabartinėmis reglamento nuostatomis, ar jūs atlikote atitinkamą poveikio vertinimą susijusiu susijusi su šiais pokyčiais, nes akivaizdu, kad tiek IRB, tiek kitais atvejais poveikis bus juntamas susijęs su kapitalo reikalavimu. Taigi klausimas, ar tas uh, žemas ribos lygis e, neturėtų tam tikro neproporcingo poveikio jūsų vertinime. Per Vans Perės dabar noriu paklausti. Apgailestauju dėl to, kad galbūt daugelis kolegų, kuriems būtų įdomu apsvarstyti šios deleguotus aktus, <clears throat> nedalyvauja posėdėje, tačiau du klausimus noriu užduoti. Jūs minėjote, kad EIB išsiuntė laišką komisiją, ar tai yra tas pats laiškas, apie kurį panas Karas kalba, ar tai yra kitas laiškas, kuris gruodžio mėnesį buvo išsiųstas ir būtų, manau, parlamentui naudinga gauti atitinkamą patikslinančią informaciją. E, apie tą laišką, mini, kurį mini mūsų pranešėjas karas, e, kuris išsiųstas pirmininkui. Jūs minėjote, kad e, laukiate darybų apie dėl STS ir e, ar tos darybos būtų susijusios su mm, likvidumu ar su likvidumo santykiu ar su atitinkamais e, pinigų srautais. Bet kokiu atveju mūsų diskusijos turės tam poveikį. nes man susidaro įspūdis, kad jūs ir toliau rūpinatės deleguot, deleguotais aktais, kurie jau dabar yra peržiūrimi. Taigi kyla tam tikrų prieštaravimų grėsmė, iškraipimų grėsmė ir aš manau, kad reikėtų savo šios klausimus užduoti. Galbūt tai nėra net techninio pobūdžio klausimas, o labiau politinio pobūdžio klausimas, nes pažiūrėkime, kas sustiko su antroju <clears throat> mokumo reglamentu. Arba kas atsitiko apskritai toje srityje. Mes neturėtume dabar kartoti tų pačių klaidų, kurias darėme anksčiau, e, kuomet e, mes bandėme taisyti arba rūpintis pamatais tuo tarpu, kai iš tiesų e, pagrindinis darbas buvo taisyti stogą namo. Taigi toks yra mano pagrindinis klausimas tiek IBA, e, tiek komisijos atstovams. Manau, kad galite atsakyti užduos klausimus, prašau. Ačiū pirmininkė, pamėginsiu atsakyti į pono karo klausimus, į jūsų klausimą ir į, tą, į tuos, kuriuos uždavė ponė Berės, kalbant apie skaidrumą. Aš pasižymėjau tai, kad parlamentas yra susirūpinęs su skaidrumu, vykdant atitinkamas procedūras <clears throat> E, iš tiesų nemanau, kad galima lyginti EIB ir komisijos veiksmus, nes procedūros sprendimų prieimimo yra skirtingos. Europos bankų institucijoje ir komisijoje. Taigi Komisija e, turi prieš tai patinti tinkamus dokumentų tekstus, pato paskelbti jos oficialiame biletenyje. <clears throat> Tačiau mes esame pasirengę pateikti jums papildomą specifinę informaciją ir lenteles e, susijusias su šio klausimo svarstymo pažanga. Mums yra sudėtingiau skelbti pateikti tų dokumentų projektus, kurie dar nėra galutinai patvirtinti, palyginti su Europos bankininkystės institucija. Kalbant apie tos specifinius aspektus, kuriuos jūs minėjote, tikiuosi e, neklystų teikdamas, kad jūs jau minėjote tam tikrus aspektus, kurie ir mūsų tekste yra minimi, kalbant apie uh, STS pasiūlymus ir likvidumo. likvidumo padengimo koeficientą. Aš jau minėjau, kad atinkamus sprendimus tikimės priimti gegužės pradžioje. <clears throat> dėl e, reitingais grindžiamos metodologijos taip pat esame pasistumėję prieki neblogai. Procesas jau pasiekęs baigiamąjį etapą. Kalbant apie jūsų, ponė pirmininkė, papildomą klausimą apie tas e, apibriešties e, ribas čia gruodžio pabaigoje numatyti tinkami sprendimai dėl RTS. O dėl e, kito klausimo e, susijusio su turiniu, galbūt bankininkistės institucijos atstovė galėtų sakyti, atsakant į ponios Berės klausimus, Manau, kad e, jie yra iš tiesų pagrysti. Kalbant apie RTS e, ir e, pažangaus vertinimo požiūrį, advanced management approach. Ir šiuo metu tarptautinės institucijos uh, svarsto galimybę čia atlikti esminio pobūdžio pakeitimus, tačiau mes manome, kad būtų prasminga tęsti šio teksto prieimimo procedūrą, nes ta metodika, kurią šiuo metu bankai e, naudojasi, e, turi būti perkelta ES teisė, tačiau bet kokia atveju visas procesas užtruks pakankamai ilgą laiką ir mes manome, kad per artimiausius dviejus, trejus metus reikėtų laikytis dabar galiojančių taisyklių, bet kokia atveju privalėsime tą daryti. Tačiau e, vis tiek reikės patik, patikslinti, kaip ES mastu veikiančios priežiūros institucijos e, galės taikyti ateityje tą pakeistą metodiką. Paberės sakė, kad kiekvieną kartą, kai yra siūlomi pakeitimai bankininkistės e, jurisdikcijoje, galbūt rūpinamasi ne tais dalykais, kuriais reikėtų rūpintis. Ir čia kalba eina apie e, e, kapitalo reikalavimo reglamentą ir kapitalo reikalavimo direktyvos nuostatas. Na ir kaip ką tik minėjau, reikia nepamiršti ir uh, uh, būtinybės reikia ne, nepamiršti, kad tol, kol naujas taisyklės nėra patvirtintos, galioja senos taisyklės ir kai jos bus patvirtintos naujai, tai jos bus išsamesnės. Tiek norėjau pasakyti, dabar Europos bankininkystės institucijos atstovai, manau, mane galės papildyti. Ačiū, ponė pirmininkė, už e, narių klausimus. Éléments d'information complémentaire sur le RTS euh, Mortgage Lending Value. La... Taigi, kalbant apie um, RTS hipotekinę vertę, tai yra reguliavimo stand, techninis standartas, kurio tikslas yra um, pateikti kriterijus, kuriais remiantis yra nustatoma hipotekinė vertė, e, pagal kurią išduodamos e, paskolos. Mes e, jau turime tam tikrų elementų, kuriais remdamės įrengsime šį ar tas, tačiau susidūrėme su juridinė kliūtimi, nes ta hipotekos vertė, kuri yra numatyta 124 straipsnį gali paveikti ne tik, kaip yra nustatomi kapitalo reikalavimai išduodant e, paskolas, kurios, apie kurias kalbama 124 straipsnėje, bet gali, tai gali turėti netiesioginio poveikio ir e, hipotekiniams įsipareigojimams ir obligacijoms Europoje. Taigi mes, kalbėdami apie šios aktyvus, kalbame apie labai svarbę rinkos e, dalį ir e, atsargumo dėliai mes e, nenorėjome iš karto patvirtinti to RTS, kadangi Mm, jis gali e, sukelti nenumatytą poveikį. Taigi mes e, iškėlėme keletą juridinių klausimų, teisinių klausimų prieš e, rengdami, galutinai parengdami tą RTS. Antras dalykas. Kalbant apie modelių vertinimo metodiką, tai yra kreditų riziką, rinkos riziką, veiklos riziką. E, standartas dėl rinkos rizikos yra patvirtintas, kaip sakė komisija, kalbant apie kreditų ir veiklos e, rinkų riziką. Mes žiūrime, kaip e, vyksta darbas Bazelyje ir mes taip pat skiriame pakankamai laiko, kad įvertintume ES teisės aktų poveikį ir ateityje ir mes norime e, akcentuoti komisiją ir ponas Miro e, jau tai minėjo. Taigi, kalbant apie modelių vertinimą ir dabartinę priežiūros praktiką, reikia derinti reikia taikyti vienodą suderintą metodą ir nepriklausomai nuo to, e, kaip bus dirbama tarptautinėje srityje ateityje, mums atrodo, kad e, šį dokumentą reikia patvirtinti. Toliau reikšmingumo lygis, įsipareigojimų nevykdymo reikšmingumo lygis, e, kuris padeda nustatyti galima uh, E, pas, įsipareigojimų nevykdymą. Šis klausimas yra labai delikatus, dėl jo daugelio valstybių narių. Daugelėje valstybių narių teks keisti mm, seniai galiojusius teisės aktus. Dėl to mes e, savo laiku atlikome e, tikslinį ir labai svarbų poveikio vertinimą. Pasiūlymas mažinti reikšmingumo lygį, reikšmingumo slengsti, e, nebūtinai daro poveikį kapitalo reikalavimus. Jeigu mes nustatome daug e, įsipareigojimo nevykdymo atveju, bet tai yra nedideli e, įsipareigojimai ir galimi nuostoliai bus galbūt nedideli, nes mes tinkamai valdome e, kreditus, tai reiškia, kad tai neįgyja tiek daug svarbos skaičiuojant kapitalo reikalavimus. Taigi, jeigu bankai e, koreguos savo rizikos nustatymo e, sistemą. E, kapitalo skaičiavimas iš esmės nesikeis. Mes e, vis dėlto turime pagalvoti apie galimus sunkumus, kuriuo atsiras darant tuos pakeitimus. Mums reikės derinti du įsipareigomų nevykdymo aptikimo reikalavimus. Visų pirma, reikės galvoti apie absoliučias sumas. E, euh, e, tai yra sumos maždaug 100-500 eurų. Ir e, kalbame apie kitus slengščius. Kitas yra nuo 0 iki 2,5 procentų visų įsipareigojimų, taigi mums reikės derinti tuos du mano minėtus elementus. Thank you. Uh... Ačiū. Pane Pervanš, trumpai dar norėtų kažką pridurti. Suprantu komisijos atsakymą, bet vis tiek čia yra tam tikrų sunkumų. Na, žinoma, reikia laukti, kol baigsis dėrybos, kol viskas bus įgyvendinta, visą tai užtruks. Tačiau per tą laiką e, reikia stengtis gerinti situaciją. Taigi ką reiktų daryti, kad neatsitiktų taip, jog pasirinksime visiškai naują metodą. E, na, beje, dar e, noriu pasakyti, kad man sutarė įspūdis, kad komisija mm, turėtų daryti tik tą reikiamą minimumą. Ne, neturi būti numatytos visos detalės, kuriomis turėsime vadovautis 20 metų. Reikėtų mm, negali būti taip, kad numatysime kiekvieną detalę artimiausiam 20 metų, o jau po trejų metų nuspręsime viską keisti ir rinktis kitą kryptį. Ačiū. Nežinia, ar e, norėtume dar pateikti papildomą atsakymą, e, bet e, šiaip priimsime viską domėn ir galbūt reikėtų dar vėliau kalbėti apie reikšmingumo mažiausią ribą. Aš, kaip suprantu, atliktas vertinimas yra. Ir uh, Man įdomu sužinoti, kaip tai atlikta, kaip poveikis vertinęs, kaip suprantu, kad dabar labai skiriasi tos mažiausios ribos ir Aišku, jeigu tas e, poveikis vairus yra, aišku, bus didesnis, e, jeigu e, apatinė riba bus didesnė. Aš nežinau, kaip yra jūsų poveikio vertinime, ar ten yra vidurkis, ar ten taip pat bandoma apibriežti lygmenį, išskaidant poveikį kad būtų galima atsižvelgti dabartinės E, sąlygos, tai kad e, MPL klausimas labai jautrus, e, kalbant apie bankų balansus. Tad toks mano būtų pastebėjimas, galbūt jūs norėtumėt kažką pridurti. So Ačiū. Dėl reikšmingumo mažiausios ribos, kaip sakiau, buvo e, renkami duomenys, juos pateikė daugiau kaip 200 bankų. Na, e, turbūt ta e, imti, imtis tikrai atspindi tai, ką turime Europoje. Aišku, e, apatinė riba e, keičiasi priklausomai nuo e, bankuose naudojimo vidinio modeliavimo, tai vienas aspektų. Kitas aspektas yra tai iš ties, kaip jūs pirmininkė ir sakėte, tai poveikis tam, kaip traktuojama traktuojamos yra blogos paskolos, tai yra vienas statybinių blokų. Uh, Kaip būtų galima įvertinti poveikį? Iš tiesų atskirai klausti kiekvieno banko, koks būtų poveikis. Ir žinoma, e, rezultatas yra e, tokie suvestiniai bendri sprendimai. Ko buvo prašoma, tai iš tiesų laiko įgyvendinti nebuvo taip, kad poveikis kapitalui būtų reikšmingas, bet iš tiesų e, sudėtingiausia būtų gyvendinti vidinę sistemą ir e, visą e, tai. Visą tai įsigalios tik tai per trejus metus, tai ar bus padaryta. Ir na, tie bankai, kuriem reikės keistas, rengiasi tam. Uh, Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums. Aišku, dėrybinė grupė e, diskutuos, aptarnės tekstus e, ir, aišku, aiškinsime su, su, e, su pranešėjais, tarsimės dėl to, dėl ko reikėtų papildomai kalbėti su komisija, bandysime išsiaiškinti problemas iki tvirtinimo. Aišku, dabar bent jau aš negaliu pasakyti, ar viskas mus visiškai tenkina, bet noriu padėkoti e, Jums už bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą. Pirmininkė, prašau, atrodė, kad jau baigėte diskusijas, atrodo, kad tarsi tarėte baigiamąjį žodį, bet jeigu jūs kažką turite pridurti, tai prašom. Norėčiau, na, turiu pasakyti, kalbant apie na, atidėliojimus, yra vienas RTS tai aspektų, kuris labai mums neramina. Uh, Tai e, yra 124 e, straipsnio nesilaikymas. Ir iš esmės e, jūs kalbėjote apie tai, ten yra A ir B punktais kalbėjote apie 4A, o 4B numatytas yra kitas apžeidimas. Techniniai standartai turėtų nu, nurodyti sąlygas, minimas antroje dalyje, kad kompetingos institucijos e, turimtas veiksmų, nustatydamos aukštesnį rizikos koficijantą, ypač e, E, kalbant apie finansinio stabilumo sumetimus, e, tai yra labai svarbu, nes jeigu atėjote e, iš ryto, kalbant apie svarbą daugelį rinkų, taip pat ir mano rinkiminiai apylinkiai susidarė nekilnojamo turto burbulas. Ir dabar kai kuriuose rinkose yra tokia padėtis, kad iš tiesų reikėtų galvoti apie rizikos ribojimo priemonės. Uh, kad būtų galima apriboti pavojų, kad nesudarytų naujų nekilnojamo turto burbulą. Iš tiesų tai neramina, kad EBA negalėjo tarpusavį susitarti dėl šitų standartų. Tai aš norėčiau, kad EBA pateiktų daugiau informacijos apie tai, kieno kokia pozicija yra dėl šitos įgaliojimų dalies ir kokie klausimai čia spręstinį kyla. Ir e, dar norėčiau priminti kolegoms, nors jų čia netiek daug, taip pat ir pirmininkui, kad e, e, bank, bankų sąjungos ataskaitoje prašyta komisijos imtis griežtesnių veiksmų rizikos ribojimo, makro rizikos ribojimo srityje. Jeigu pažvelgtumėm į banko sąjungą, tai iš tiesų trūksta bendros edis sistemos Kita vertus, trūksta ir bendro suderinimo e, makroprudencinių priemonių. E, makroprudencijos rytyje valstybės e, narės sunkiai galėjo susitarti ir e, komisija iš tiesų neturėtų nepaisyti šitų klausimų. Tai jeigu EBA negali sutarti su savo narėm, tai įdomu būtų žinoti iš komisijos, kada tai jį pati priima sprendimą, nes iš tiesų negalime leisti, kad susidarytų nekilnojamo turto girdėjas arba pateikė įspėjimą ir e, laukia, kad e, EBA vyktų diskusijos. Todėl aš manyčiau, kad ta. Uh, atsakomybė tenka komisijai. Jeigu EBA negali susitarti dėl to, kad būtų sukurtas tas ar tas standartas, negali atlikti šio darbo, tai aš norėčiau sužinoti iš EBA, kada jūs susitarsite. Ir e, iš tiesų, kada būtų tinkamas metas komisijai imtis veiksmų, e, kada jūs galėtumėt patvirtinti, kad e, tai galite patys padaryti, nes aš norėčiau pasakyti, kad piliečiai tose regionuose, kur formuojasi nekilnojamo turto burbulai, iš tiesų nebegali ten gyventi, ten, kur daug metų gyveno. Ir iš tiesų mus ne, labai neramina šitas įspėjimas, tikrai nepriimtina, kad šitas klausimas dėl to, kad trūksta suderinimo makroprudencinių priemonių, nėra, nėra sprendžiamas. Thank you. Ačiū. Galėtumėt e, trumpai pakomentuoti, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū už klausimą. Labai a, e, trumpas komentaras. EBA daugiau to klausimų nebedirbs. Tai buvo a, e, vienintelis a, atvejis, kur mums nepavyko pasiekti dvigubos paprastosios daugumos. Ir kaip tik tai todėl a, a, parengta. A, RTS e, e, grįžiname komisijai, tą RTS dėl kurio nebuvo balsuota, tai iš tiesų suteikiam galimybę komisijai patvirtinti, ką ji norėtų šiais atvejais. Na, galbūt šiek tiek plačiau paaiškinsiu, kodėl nebuvo manoma susitarti. Tai e, būtent Todėl, kad buvo neaišku, ką norima apriepti rizikos svorį kapitalo, e, dėl kapitalo reikalavimų, taip pat numatant e, e, tokias paskolas makroprudencijų reikalavimų srityje. Iš tiesų šiuo atveju, jeigu laikytumėmės makroprudencinio prožiūrio, reikia labai daug lankstumo, reikia turėti galimybę aktyviai imtis veiksmų ir tai daryti lankščiai. RTS atveju paprastai siekiame uh, didelio suderinimo ir aišku, jeigu to siektumėm, tai tuomet sumažėjo galimybė aktyviai imtis veiksmų, orientuojantis perspektyvą. Ši pusiausvyrą yra labai trapi ir kaip tik tai todėl ne, nebuvo galima balsuoti dėl šitą standartą. Ačiū pirmininkė, papildysiu, ką sąjo kolegija iš EBA. dėl to, kad e, iš tiesų arba nepavyko susitarti šito teksto, mes galvojame apie galimybę mums patvirtinti šitą tekstą tiesiogiai, tačiau e, kol kas politinio sprendimo nėra. Bet e, iš tiesų nagrinėjame šitą galimybę. Atsiprašau, pirmininkė, ar, ar galėčiau, prašom, trum, trumpai vienu sakiniu kada galėtumėt pranešti mums, kokį sprendimą priimsite? Nes iš tiesų tai yra niekinis atsakymas piliečiams, kurios neramina nekilnojamo turto burbulai. Pasižymėjau jūsų klausimą. Pabandysiu gauti daugiau informacijos dėl datos, tačiau kol kas neturiu datos, kurią galėčiau pranešti komitetui. Ačiū. E, žinoma, e, mus tai labai neramina. Norėčiau Jums padėkoti. Akivaizdu, jog aišku, dar darybinė grupė turės susitikti ir ir kalbėtis dėl RTS, ir kalbėtis turės su komisija ir arba šito klausimo, tai iš tiesų e, reikšmingas labai dalykas, kaip paaiškėjo šiandien, tad ačiū labai Jums, dabar trumpa pertrauka, už 15 minučių e, atvyks vicepirmininkas Dombrovskis ir galėsime kalbėti apie struktūrinį dialogą. Dėkui.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 Et, et vous m'entendez non. Tai tai du tout. Vous m'entendez naudos, ten pasipelnimo, kažkokio iš, išskyrus garbę, kažkokia tai yra kažkas blogai. O kas yra su galu? Todėl, kad mes turim brūkšnį. Mane normaliai rodo. Kryžiukas. A, Tai nelogas, dabar testuoja dar su ne, Kažkas yra negerai. Aš norėjau padaryti. Todėl, kad yra užblokuotas lietuvių kanalas kažkaip, nes aš turiu tą, žinai, tą tokį. What is this? Aš blogai sujungta. Ta prasme, mūsų gali negirdėti, ar ne? O jeigu tu įsijungtum dabar ir pasakytum, ką nors ir pavyzdžiui, aš esu kanale. Testas. It's something wrong without channel. Have a look.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 Norėčiau pasveikinti visą pirmininką Dombrovskį, kaip žinote, jis yra atsakingas už e, finansinį stabilumą, finansų paslaugas, e, kapitalų rinkos sąjungą ir e, kaip tik tai todėl kad e, būtent tokia jo atsakomybės rytis yra. Dabar e, vyks struktūrinis dialogas e, su jumis, gerbiamas valdė. Jūs perėmėte atsakomybės rytį iš Lordo Hilo. Kaip prisimenate, paskutinis struktūrinis dialogas vyko su vicepirmininku Dambrovskiu lapkričio 9-ąją. Na, aišku, pats metas dabar dialogų yra, kadangi Dabar kalbame apie darbą dėl labai aktualių pasiūlymų, kurias teikia komisija, kalbame apie bankų paketą. Ir kaip tik tai po pietų keisimės nuomonėmis dėl to, dėl CCP rezoliucijos pasiūlymo. Tęsime darbą dėl EDIS patvirtinome per praeitą plenarinę sesiją Bankų sąjungos ataskaitą. Uh, Taip pat e, vyksta darbas e, klausimais keltais e, pranešime skirtame tarptautiniams pinigų institucijoms ir aišku tai vyksta diskusijų dėl Bazelio 3 kontekste kalbėjome apie rizikos svorio nustatymą, aišku, tai labai aktualu, aktualu yra, tai turės įtakos tam, kas vyksta kitose jurisdikcijose, tai įdomu kalbėti apie poveikį. Uh, Ir galiausiai mes turime e, laukime, kol bus e, aktyvuotas 50 straipsnis Junktinės karalystės ir prasidės sudėtingos darybos, kurios e, turės e, labai rimto poveikio mūsų šiandien svarstamoms temoms. Mes nesigavome iš komisijos įvertinimą ekvivalentiškumo režimo ir tai bus labai e, svarbu vykstant dėryboms dėl breksito ir tai yra svarbus pagrindas komisijai, darantis įtakos ne tik breksitui, tačiau taip pat e, ir atsižvelgiant į mums rūpus klausimus. Daug turime klausimų, kuriuos reikia aptarti, taigi dabar suteiksiu jums žodį įžangai, prašau. Gerbiami. Honorable uh, members. E, pirmininkė, Roberto, gerbimiai nariai, ačiū visų pirma už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti struktūrinėme dialoge su komitetu. Tai yra galimybė man pateikti Jums naujausios informacijos apie mūsų darbą, kuriuo siekiame stiprinti Europos finansų sektorių ir užtikrinti jo dinamiškumą. Aš taip pat pateiksiu pristatysiu mūsų pasiūlymus dėl bankininkistės sektoriaus ir paaiškinsiu mūsų požiūrį į kapitalų rinkų sąjungos projekto antrą etapą. Taigi, tarptautinės sąlygos, kuriomis atliekamas šis darbas, yra nestabilios. Aš pastarai kartą dalyvavau jūsų komiteto posėdėje iš karto įvykus po JAV prezidento rinkimų. Nuo tada matėme, kad e, Vašingtono administracija uh, E, pradėjo kvestionuoti daug e, prielaidų padarytų įvairiose politikos rytise. E, Europoje mm, jau dabar aiškiau, kad viena šalis pasitrauks, greičiausiai pasitrauks iš vidaus rinkos, tačiau mūsų santykiai, santykių su šia šalimi sąlygos yra neaiškios, dėl jų, dėl jų vyks dėrybos. Europ, vis dėlto Europos ekonomikai sekasi neblogai, visos valstybės narės 17 metais turėtų aukti, ES BVP yra aukštesnis nei prieš krizę ir toliau turėtų aukti. Ir mes pamažu mažiname valstybės skolą ir deficito lygį ir manome, kad valstybės deficitas e, eurozonoje turėtų sumažėti iki 1,4 BVP. Europos bankai yra stipresni ir geriau kapitalizuoti. Europos komisijos prioritetas yra stiprinti Europos atsigavimą, numatyti e, priemonės, kurių reikia verslui ir kad būtų kuriamos darbo vietos. Investicijos, atsakinga fiskalinė politika ir struktūrinės reformos yra centriniai E, mūsų ekonomikos plano e, ramščiai. Mes, mm, e, mūsų pasirinktas požiūris jau davė rezultatų, kaip parodė neseniai pristatytas žiemos paketas, žiemos priemonių paketas. Dabar norėčiau papasakoti, ką visą tai reikš finansų paslaugoms. Pasaulyje veikiantiems bankams reikia pasaulinių standartų. Jie e, užtikrina vienodas konkurencinės sąlygas ir pasaulio rinkų stabilumą. E, tie standartai prisideda prie priekybos ir konkurencingumo ir padėjo stabilizuoti tarptautinę finansų sistemą ir ekonomiką. Ir yra daug priežasčių, dėl kurių mes turėtume tęsti tarptautinį bendradarbiavimą. Iš Silvi Gular pranešimo žinau, kad šis e, bendradarbiavimas yra tai, kuo domisi šis komitetas. Mes norime ir toliau informuoti Jūs apie traptautinės diskusijas ir kai bus sutarta dėl standartų, e, Jūsų komiteto patirtis bus labai svarbi dėgiant tos standartus į ES teisės aktus. Ir mes e, numatome į ES teisės aktus įtraukti standartus, kurie jau aptarti Bazelio komitete ir finansinio stabilumo valdyboje. E, kad E, finansų sistemoje neatsirastų per daug svertų, Europos bankininkistės reformos pakete bus numatytas privalomas e, sverto rodiklis 3 procentai. Tai e, turėtų užtikrinti paramą bankų vidaus modeliui grindžiamam kapitalo reikalavimams. Mes taip pat Kalbėdami apie kapitalo reikalavimus, labiau atsižvelgiame į riziką įvairiose srityse. Atsižvelgiame į rinkos riziką, kredito riziką ir centrinių sandorių šalių riziką. Rizikos valdymas yra ypatingas iššūkis ir dėl to mes siūlome, kad e, bankai turėtų e, turėti mm, bendrą nuostolių padengimo gebėjimą, tai turėtų sudaryti galimybę bankams geriau padengti nuostolius ir reikalui esant persitvarkyti. E, taip pat praėjusią savaitę mes e, e, paraginome ECOFIN tarybą patvirtinti savo poziciją dėl mm, nuostolių padengimo. Taip pat stengiamės, kad mūsų Tuo pačiu metu, kai dėgiame rizikos mažinimo priemonės, tengiamės, kad mūsų reguliavimo aplinka būtų proporcingesnė. Taigi mūsų pasiūlymai yra grinčiami e, atsakymais, e, kurių mes e, prašėme iš parlamento ir taip pat vadovaujamės ir pono Bals rekomendacijomis. E, mažesniems bankams mes norime sumažinti ataskaitų teikimo e, naštą, siekiame mažinti jų administracinės išlaidas. Mes taip pat norime išlaikyti ir MVI paramos veiksnį ir e, taikyti jį visoms paskoloms, kurios yra teikiamos MVI. Mes taip pat remsime investicijas į mažos rizikos infrastruktūros projektus, kurių pinigų srautai yra prognozuojami. Mes stengiamės e, kovoti su, ne, su blogomis paskolomis ir e, teikiame techninę paramą per e, struktūrinių reformų paramos tarnybą. Mes taip pat e, darome spaudimą ir įgyvendiname Europos semestrą. E, mes taip pat e, artimiausiomis savaitėmis e, numatome dirbti su valstybėmis narėmis ir parengti aiškę strategiją su aiškiais tikslais ir terminais. Siekiame atstiprinti bankininkistės sektorių, kurdami kapitalo rinkų sąjungą ir mes tengiamės kurti, baigti kurti bankų sąjungą. Čia atsivilgiame į Danutos Hubner atliktą darbą ir teikiame pasiūlymą dėl Europos indėlių e, draudimo sistemą, dėl kurios Ester Delangė yra parengusi pranešimą. E, mes taip pat e, numatome pas, pasiūlėme teisės aktų, kuriais e, Siekiame stiprinti Europos finansų sistemą ir užtikrinti, kad centrinės sandorios e, šalis galėtų būti pertvarkytos, jeigu susidurtų su sunkumais. Centrinės sandorių šalis ir išvestinės priemonės yra tos sritis, kur stebima didžiausia pasaulinė rinkų integracija. Tai taip pat yra sritis, kur ES vadovaujasi ekvivalentiškumo principu. E, kur turime integruotas rinkas ir siekiame užtikrinti finansinį stabilumą. E, remdamasi tarptautiniu bendradarbiavimu ES e, taip pat siekia pripažinti ekvivalentiškumą. Vakar aš kaip tik jums atsiunčiau dokumentą dėl ekvivalentiškumo, kurį parengė FISMA generalinis direktoratas. Dabar e, vėl atsirado netikrumas dėl politinių sąlygų E, kurios lemia finansinę integraciją Europoje ir pasaulyje. Ir manau, kad dabar atėjo laikas ir mums pagalvoti apie tai, e, kaip pasikeitusios aplinkybės e, paveiks mūsų sistemą. Dėl išvestinių vertybinių popierių mes rengiame pakeitimus Europos rinkų infrastruktūros reglamentui. Mūsų prioritetas yra palengvinti to reglamento taikymą, supaprastinti jo taikymą. Mes taip pat galvojame, kaip šis reglamentas dėrės su diskusijomis dėl e, kliringo centrų e, Europoje. Dabar perėsiu prie kapitalo rinkų sąjungos. Mes e, neseniai pasiekėme susitarimą su taryba, ketiname E, pertvarkyti prospekto režimą. Tai yra puikus rezultatas ir aš norėčiau čia padėkoti Petru Ježek ir visiems kitiems, kurie e, dalyvavo šiame darbe. Dabar e, vyksta diskusijos dėl pasiūlymo, dėl pavertimo vertybiniais popieriais. Mm, manau, kad to reikia siekiant paskatinti Europos atsigavimą ir e, E, yra sutariama, kad priemonių vertimas vertybiniais popieriais e, atlieka teigiamą vaidmenį dabartinėje ekonomikoje ir mūsų rinkos jau tikrai nebegali laukti mūsų pasiūlymų. Aš norėčiau paraginti Paul Tang ir Otman Karas rasti subalansuotą sprendimą šioje srityje kalbėdamas apie mūsų pasiūlymą stiprinti Europos kapitalo rinkas ir paremti socialinės investicijas, kiek suprantu, ir parlamente vyksta darbas, prižiūrint poniais ir papėti kainą, tikiuosi, kad e, trilogai šio klausimu prasidės kaip galima greičiau. Mes dabar pradedame antrąjį kapitalo rinkų sąjungos projekto etapą, pradėjome konsultacijas E, taigi darbą pradėjome ir mes ketiname jį užbaigti, ketiname pateikti pasiūlymų, kuriais sieksime paremti mm, gyvybingų verslų skolų restruktūrizavimą ir suteikti antrą galimybę įmonėms. Aš taip pat norėčiau, kad būtų daugiau daroma remiant tvarias investicijas. Uh, tvarius finansus. Ir čia nereikia apsiriboti vien viešaisiais finansais. Ir dėl to mes įsteigėme aukšto lygio ekspertų grupę, kuri turėtų padėti parengti išsame ES strategiją dėl tvarių finansų. E, kapitalų rinkų sąjunga taip pat siejasi ir su mažmeniniais investuotojais. E, e, investicijos į draudimą, pensijos, investicijų fondus E, padeda sutelkti kapitalą, kurio reikia mūsų rinkoms, kad jos galėtų aukti. Taigi mes norime sukurti tikrą e, vartotojų finansinių paslaugų e, bendrą rinką ir artimiausių metų pateiksime keletą pasiūlymų. Finansinės technologijos taip pat mums gali padėti šioje srityje. Mes įsteigėme darbo grupę dėl finansinių technologijų mes žiūrėsime, kokios sistemos veikia įvairiose Europos šalise ir spręsime, ar nereikėtų imtis priemonių ES lygių. Europos finansinės priežiūros sistema, kurioje veikia įvairios agentūros, yra stabilumo ir Europos integruotų finansinių rinkų vientisumo e, pagrindas. Manau, kad dabar atėjo tinkamas laikas peržiūrėti šią sistemą ir prireikus parengti teisėkuros pasiūlymų. Gerbėmiai nariai, visas šis darbas yra reikalingas, kad mes baigtume kurti savo sistemas, um, užtikrintume finansavimą ekonomikai ir pristaikytume prie kintančių aplinkybių. Jūsų indėlis čia yra labai svarbus ir aš nekantriai laukiu mūsų bendradarbiavimo per artimiausius mėnesius. Ačiū. Manau, mes. Mes laukiame tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje. Jūs daug opių klausimų iškėlėte. Galime dabar pradėti klausimų atsakymų raundą. Pirmasis e, Europos Liaus partijos vardu, ponas Heis, užduos klausimą. Ačiū, pana pirmininkė, visų pirmininkė Dombrovskis, sveiki atvykę į ekonomikos komitetą. Noriu padėkoti už jūsų pastangas ir įdėtą darbą, tiek jūsų, tiek jūsų komandos. Du klausimus turiu, bus susiję su Brexitu, vienas su Airija ir su ekvalentiškumo dokumentu, kurį vakar paskelbėte. Turbūt žinote, kad Airijos finansų departamento skaičiavimais kietas breksitas e, galėtų E, kainuoti per dešimtmetį 20 milijardų eurų Airijai ir e, žinoma turėtų didžiulį poveikį viešiesiams finansams Airijos. Taigi kokią žinią pasiūstumėt toms valstybėms narėms, kurios galėtų smarkiai nukentėti nuo kieto breksito, turiu minyje jų viešųjų finansų sektoriaus pajėgumus, ypač turint omenyje, kad e, tiek dabar, tiek ateityje stiprus viešiai finansai yra labai svarbus. Ar e, komisija įvertino tų e, išskirtinių aplinkybių apriepti <clears throat> atitinkamą straipsnį, kuris e, yra įtrauktas į stabilumą ir augimo paktą, kurio nuostatos ir reikalavimai atitinkamum, esant atitinkamum specifinėms aplinkybėms ypatingoms galėtų būti e, jų nepaisoma. Galbūt breksitas ir yra tos išskirtinės aplinkybės. Turint omenyje vakar paskelbtą jūsų dokumentą, puikiai žinote, koks svarbus yra karal... kokia svarbi jungtinė karalystės rinka. Uh mūsų finansams 1,3 trilijonų eurų apyvartos pasiekiama dėl Londone veikiančių finansinių institucijų Europoje. Tai 40 procentų finansų rinkos nuo jos priklauso, kaip visas šis režimas turėtų atrodyti ir veikti ateityje. Ar mums reikia pereinamojo laikotarpio tam, kad užtikrintume finansų rinkų stabilumą ir išvengtume jos susiskaldimo, tai yra tikrai mums reikalingas dalykas ir kalbant apie ekvivalentiškumą, ar mums reikia sustiprinti Junktinės karalystės ekvivalentiškumą, ypač turint omenyje, kad e, Junktinės karalystės finansų rinka yra tokia svarbi mums. Ačiū. Ačiū, Brianai. Gerbiami kolegos, pirmiausiai apie ekonominį poveikį Junktinės karalystės išstojimo. Iš tiesų, mūsų vertinimu poveikis ekonomikai bus neigiamas. Pirminiais mūsų skaičiavimais, kurie buvo atlikti pirm, iš karto po referendumo, remiantis galime matytis, kad iki šių metų pabaigos neigiamas poveikis sieks nuo 0,2 iki 0,4 procentinių punktų mūsų ekonomikai, o ypač jungtinė karalystė sieks nuo 1 iki 1,5 procentų ir žinoma atskiros valstybės narės nuo e, breksito nukentės skirtingai ir Airija nukentės viena iš labiausiai, daugiausiai žalos patirsiančių. Mes dedame pastangas, kad sumažintume e, neigiamus ekonominius padarinius ES valstybėms narims ir pasiliekama atviras galimybės reaguoti į skirtingas situacijas, jeigu tokias iškiltų. Ir žinoma, šių aspektų mes negalime pamiršti, ypač prasidėjus dėryboms dėl breksito, dėl ekvivalentiškumo. Iš tiesų mes vakar paskelbėme atitinkamą ekvivalentiškumo proceso apžvalgą ES e, finansinių paslaugų teisės aktuose FISMA generalinis direktoratas e, atliko atitinkamus vertinimus, surinko duomenis, e, tam tikrą inventarizaciją atliko, vertindamas apie tai, kaip finansiniai reglamentai užtikrina ES finansų rinkų stabilumą ir skatina integruotų e, finansinių paslaugų rinkų tolesnę raidą buvo keliamas klausimas, ar valstybės narės galiojančios taisyklės užtikrina tos pačius rezultatus kaip ir ES mastu galiojančios taisyklės. Daugiausiai dėmesio buvo skiriama priežiūros taisyklėms atskirose sritise. Žinoma, kalbant apie Junktinė karalystė, jos pasitraukimas iš ES reikš, kad Junktinė karalystė veikiantis subjektai nebeteks savo licenzijų e, veikimo ir kitos valstybės narės galės teikti paraiškas, įsteigti juose atitinkamas ekvivalentiškas institucijas. Taip pat reikės įvertinti poveikį tom šalims, kurios turi mažiau finansinių ryšių su, karal, su jungtinė karalystė ir veik, joje veikiančiomis institucijomis. Šiuo metu mes šios visus klausimus svarstame. Žinote, kad darybos dėl įstojimo jungtinės karalystės dar neprasidėjo, tačiau per atimiausius mėnesius ir metus, žinoma, šie klausimai tikrai bus mūsų darbo atvarkė. Socialistų demokratų frakcijos vardu per Vans Perės dabar kalbės. Ačiū komisijos nary už jūsų svarbės mintis, tai, ką jūs kalbėjote dėl ekvivalentiškumo. Bankininkystės teisės rinkinių paketo svarbą pabrėžėte, kurie esate parengę šiame teisės aktų rinkinyje. Yra nuostatos, kurioms breksitas žinoma padarys įtaką. Tačiau e, žinau, kad procesas vyksta, tačiau kol kas aiškos jūsų, aiškos jūsų pozicijos mes neturime. Kaip reikės dėrėtis dėl šio paketo, turint omenyje būsimą Junktinės karalystės išstojimą. Mes iš tiesų esame labai nepatogėje padėtyje, kadangi e, atitinkamos e, apibrieštis, pavyzdžiui, paramos, bankų gelbėjimo tikrai turės būti pakeistos dėl breksito, atsižvelgiant taip pat ir tarptautinį kontekstą, kurį minėjote, ir e, JAF e, administracijos pasikeitimą. Puikiai žinome, kokią svarbę reikšmę turi Bazelio komiteto veikla, siekiant užtikrinti bankų sistemos priežiūrą tinkamomis sąlygomis sisteminę priežiūrą, tačiau jūs savo kalboje neminėjote jokių iniciatyvų, kurių ketinate imtis galbūt kartu su pirmininku Junkeriu, kad užtikrintumėte, jog amerikiečiai ne tik laikytųsi bazėlė prisimtų įsipareigojimų ir juos įgyveninti, tačiau ir neminėjote jokių veiksmų, kurių būtina imtis siekiant išvengti e, to neigiamo poveikio, kurį galbūt gali padaryti ir Obamos administracijos priimti sprendimai. Ačiū už šį klausimą. Pirmiausiai akivaizdu, kad finansinių paslaugų srityje Junktinės karalystės išstojimas bus e, juntamas e, kai kuriuose sritise galbūt labiau. Todėl savo teisėkuros veikloje mes turime į tai atsižvelgti ir prisitaikyti prie naujų aplinkybių iškilus poreikiui. Taip pat mes negalime visų, visos savo veiklos finansinių paslaugų srityje orientuoti tik į Brexitą. Bankinių paslaugų paketas, kuris buvo pristatytas praėjusiu metu lapkričio mėnesį ir susijęs su tarptautiniu standartu įgyvendinimu, todėl mes tikimės, kad ir kolegos Junktinėje karalystėje tų tarptautinių standartų laikysis, siekiant sumažinti uh, grėsmės kylančias bankininkystės sektoriui. Todėl manome, kad būtina ir toliau tęsti pradėtus darbus įgyvendinančias darbo atvarkės nuostatas. Žinoma, privalome nepamiršti būtinybės atsižvelgti į nuolat kintančią tarptautinę aplinką ir naujos JAF administracijos sprendimus, kurie yra taikomi finansinių paslaugų sektoriu sektoriaus reglamentui Dodo Franko e, akto peržiūrą, apie kurią buvo paskelbta, reikia palaukti dabar tos peržiūros rezultatų. Mes jau esame pasiuntę aiškę žinę tiek dvišaliais kanalais, tiek viešais kanalais apie tai, kad sprendimai susijęs su ekvivalentiškumu e, turi būti grindžiami principu, kad e, taisyklės e, kitų šalių jurisdikcijoje turi e, pasiekti tų pačių rezultatų kaip ir ES jurisdikcijoje. Jeigu vyks atitinkami pokyčiai, tuomet mes turėsime iš naujo peržiūrėti savo sprendimus dėl ekvivalentiškumo ir mes tą turime aiškiai turėti omenyje. Bet kokiu atveju mes siekime tęsti šį reglamentavimo dialogą su jungtinėmis valstijomis. Ir ne per seniausiai buvo atnaujintas ESJF jungtinis reglamentavimo forumas. Ir šio forumo kontekste mes tęsime bendarbiavimą taip pat ir pasinaudodami kitais dvišaliais bendrabiamo būdais, e, siekiant užtikrinti, kad JAF ir toliau laikytųsi savo prisimtų tarptautinių įsipareigojimų e, e, finansinių paslaugų teikimo srityje. EKR frakcijos vardu Ashley Fox dabar kalbės. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė. Labą rytą, gerbiamas komisijos nary. Bandysiu atsispirti pagundai kalbėti apie breksitą, galbūt jūs nudžiuginsiu. Uh, Dėl to um, norėčiau paklausti dėl komisijos pasiūlymo dėl TRD Favorites e, RR2. Kaip sakėte, siekiama yra gyvendinti tuo tarptautiniu standartu, sumažinti riziką bankų sektoriuje. Norėčiau jūsų paklausti, kodėl komisija nusprendė nu, nutolti nuo bazelio pasiūlymų tam tikrais aspektais, ypač kalbant apie išimti e, valstybių e, obligacijoms ir nustatyti e, joms nulinio, nulinio rizikos vertinimo, kadangi bazelio reikalavimai buvo 5 procentai rizikos svoris tokiam turtui. Na, aš nemanyčiau, kad valstybinės obligacijos ir jų atveju rizika yra tik tai 0 procentų. Tad įdomu sužinoti iš jūsų, kodėl jūs manote, kad 0 procentų rizika yra tinkama. Uh, Ir tarkim, ar jūs bankam šiandien norite pasakyti, kad jeigu jie e, turi Graikijos skolinių įsipareigojimų, kad rizika yra nuzilinė ir jeigu taip galvojate, kokiu patikinimu gavote iš Europos centrinio banko, kad bus spausdinami pinigai, kad būtų vykdyti šitie įsipareigojimai, jeigu iškils vadinamasis įsipareigojimų nevykdymas e, defaultas, e, kokios, kokios būtų šadas jūsų šito klausimu. Na, iš ties, dėl uh, e, uh, e, valstybinio rizikos svorio, na, iš tiesų tos diskusijos dar vyksta ES, kaip elgtis uh, tokiu klausimu, uh, nus, nustatant uh, valstybių įsiskolinimo rizikos uh, svorios ir uh, Ir klausimas yra toks, nuo kur pradėti, pradėti nuo nulio, kaip norite dokumente, tai iš tiesų, na, tai būtų tai pakrista, tai pradėti taikyti iš karto, visgi turime nepamiršti konteksto, kuriame dirbame. Daugelį valstybių yra didžiulis viešasis įsiskolinimas ir atitinkamai uh, greiti sprendimai, neįvertinus tinkamai, koks poveikis būtų tų šalių finansiniam stabilumui. Neįvertinus, kaip tai padėti neįvertinus, kaip būtų galima padėti bankams, tai būtų uh, na, net, netikslinga, turime nepamiršti finansinio stabilumo mūsų valstybės inersia klausimų. Kaip žinote, dabar Europos sisteminės rizikos valdyba dirbama yra obligacijų, valstybė obligacijų užtikrintų vertybiniais favoriais klausimais Ir e, kartais į tą savoką sudedama e, šiek tiek kitokia dėksmėna, o kalbant apie valstybinės obligacijas e, padengtas vertybiniais popieriais, užtikrintas vertybiniais popieriais, mintis iš tiesų yra ta, uh, kad e, būtų sukurta sistema, kai e, tai yra keičiama vertybiniais popieriais, taip pat taikant prudencinius reikalavimus, kartais tai yra e, nulinės rizikos nu, nu, nustatymas, skaitant taip pat riziką tarptautinės investuotojams, siekiant padėti bankams išeiti iš šito uždaro rato, kadangi tai yra europinis turtas. Uh, peržengiantis e, eurozonos valstybių e, ribas. Ir jeigu pritarsime šitam e, pasiūlymui dėl valstybinio obligacijų užtikrintų vertybiniais popieriais, tai iš tiesų išliks šita galimybė taikyti rizikos svorius, e, siekiant užtiek, užtikrinti, kad e, e, turtas būtų vertinamas kaip nulinės rizikos. Tačiau vis dėlto reikia pagalvoti apie tai, koks poveikis būtų finansiniam stabilumui. Taigi negalima skubotai daryti kažkokias tai išvadas čia. Ačiū. Liberalų frakcijos vardu Silvi Guler. Merci euh, d'être euh, parmi nous. Labadiena, komisijos nariai, ačiū, kad atvykote. Na, vertinu jūsų dokumentą, manau, kad jis naudingas mums visiems. Ar turėčiau iš naujo pradėti? Na, labai džiaugiuosi, kad vakar atsiuntėte mums tą dokumentą, nes manau, kad Brexit kontekste mes prisiskaitome spaudoje daugybę dalykų, taip pat yra kalbama, kad prezidentas Trumpas gali kelti tam tikrus reikalavimus, taigi daug kalbama apie ekvivalentiškumą, tačiau nematome bendro vaizdo. Kai vyko seminaras, neseniai mūsų surinktas seminaras, Steven Mario, ponas Beredino, mums priminė, kad kyla pavojus, jog gali E, būti tam tikras susiskaidimas nacionalinėms institucijoms vykdant priežiūrą ir taikant tam tikras taisyklės. Taigi noriu jūsų paklausti, kaip komisija arba e, peržiūrėdama e, teisės aktus arba priežiūros institucijų teisės aktus ar kitais būdais numatys, kaip tos institucijos turi atlikti savo funkciją ir kaip turi būti užtikrinta bendra vizija tarp Europos priežiūros institucijų. Nes gali būti, kad bus užtikrintas ekvivalentiškumas Europos lygių, bus, turėsime bendrą sutarimą, tačiau kasdienėje veikloje e, susidursime su sistemų skirtumais. Kaip jūs e, numatote kovoti su ta fragmentacija? Čia aš kalbu apie ekvivalentiškumą ir kitus dalykus, ir tai, ką jūs akcentavote savo vakarykščiame dokumente. Uh, okay. uh, for, uh, this, uh... Ačiū už klausimą. Dėl uh, dokumento skirto ekvivalentiškumui. Tai iš esmės yra išdėstoma dabartinė praktika. Uh, Ir taip pat siekiama užtikrinti atitikti ekviltiškumo kriterijams, kaip nustatyti ES teisės aktuose, dalyvaujant komisijai ir atitinkamom institucijom. Ir aišku, tuo pagrindu esame pasirengę dirbti su, su institucijoms, siek, Um, siekiant išsiaiškinti, kaip būtų galima stiprinti jų vaidmenį šioje srityje, nes uh, žinoma, reguliavimo konvergencija yra vienas iš uh, elementų, kuriam skiriame labai daug dėmesio dabar rengdami uh, visas peržiūrą E, tas darbas dabar vyksta keliom kryptim, e, tai susiję su priežiūros institucijų finansavimu, e, susiję su valdysena, kaip galėtum pasiekti to, kad efektyviai būtų priimami sprendimai priežiūros institucijų lygmenių, kaip būtų galima užtikrinti daugiau reguliavimo konvergencijos tarp skirtingų nacionalinių priežiūros institucijų šis darbas vyksta. Esame numatę e, viešasias konsultacijas priežaros institucijų peržiūros kontekste ir iš tiesų galvosime apie tai, kokiu žingsniu reikia uh, imtis ir, ir priežiūros, ir uh, ekvivalentiškumo uh, srityje. Dar turime porą minučių, dar norėtumėt kažką pridurti, pane Gulia. Tai gerai, tuomet žodis guoja Dmitrijus Papadimulis. Ačiū pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė Dombrovskė. Manau, Mm, visai e, nėra tai teigiamas dalykas, kad mano šalį paminėjote žanginėje dalyje, bet norėčiau priminti jūsų pareiškimą padarytą prieš savaitę dėl CNDC. E, per televiziją kalbėjote ir sakėte, kad e, Graikijos plėtra vyksta pozityvę trajektoriją ir sie, um, einama tinkama linkme siekiant 17 metų tikslų, taip pat numatytas 18 metų tikslas 3,5 procento e, biudžeto e, perteklius. E, tačiau norėčiau jūsų paklausti, daug kas sako, ir aš taip pasakau, kad ir kreditoriai, ir Graikija yra suinteresuoti tuo, kad kaip įmanoma greičiau būtų atliktas darbas siekiant geresnių perspektyvų Graikijos ekonomikai. Kaip Jūs manytumėt, ar, ar įmanoma yra užbaigti tą darbą su antra peržiūra, baigti darbą dėl susitarimo? Kovo 20 dieną galbūt jau turėsime rezultatus, pasėdžiau su Eurogrupė. grupė Ir tai, komisija norėtų, kad TF dalyvautų trečiam etape Greikijos gelbimo valstybinės lėšomis. Ir kalbama apie, apie perteklių po 20 metų, kita vertus Vokietijos finansų ministras reikalauja, kad pirminės perteklius 3,5 procentų būtų 20 metį. Ir turint galvoje tai, kas sakė komisija, ponas Moskovysi, kad norima subalansuoto paketo, tai būtų kreditorių kompromisas. Mano klausimas jums būtų toks. E, kaip jūsų e, supratimu būtų galima su, suderinti tas skirtingas nuomonės ES kreditorių ir TVF. Prieš e, suteikdama žodį komisijos nariui norėčiau priminti kolegoms, kad turėtumėm kalbėti apie vicepirmininko Dombrovskio atsakomybės rytį, bet žinoma, jis gali atsakyti kaip pagėdų. Na, tai yra susiję su kit kita dalim mano atsakomybės ryties, tai, tai yra e, politinis socialinis dialogas, tai yra susiję, ne tiek susiję su finansų paslaugomis, bet vis dėlto, kalbant apie tai, e, apie tą darbą, kuris dabar vyksta dėl Graikijos programos, iš tiesų mes pritarėme tam vertinimui, kad yra bendras interesas baigti antrą peržiūrą kaip įmanoma greičiau. Uh, Ir pagrindiniai susitarimo elementai buvo nustatyti jau anksčiau Eurogrupėje, ankstesnį posėdį, kad institucijų darbo grupė grįžo į Atenus ir pradėjo šiandien darbą, kad būtų galima uh, pasiekti e, susitarimo dėl samalų ligmens. E, e, iš tiesų, kalbant apie 16 metų pirminio pertekliaus tikslą, tai šiais metais turbūt tai bus pasiekta 1,25 procento BVP ir labai arti jau esama to, kad kitais metais būtų pasiektas 7,5 procento BVP pirminis e, perteklius ir aišku, tam tikrą spaudimą daro ir Eurogrupės nariai, ir pačios Graikijos valdžios institucijos, kad būtų išspręstiniai visi klausimai ir kad būtų susitarta dėl antrosios peržiūros. E, tikėkime, kad tai e, bus iki kito Eurogrupės posėdžio, kad sprendimas bus jau per kitą posėdį dėl TVF Žinoma, e, komisija dirba pagal SM sutartį ir e, ten yra e, numatyta, kad darbas būtų atliekamas bendrai su ECB ir, kai manoma, glaudžiai bendradarbiaujant su TVF. Kalbant apie pirminio pertekliaus e, tikslą e, taikomą e, Graikijai, čia nuomonės įsiskiria dėl to, kad TVF pesimistiškiau vertina Graikijos ekonominę ir dėl tos nuomonės. Uh, kokiu priemonių įmasi, fiskalinių priemonių įmasi e, Graikija. Ir todėl TVF mano, kad Graikija e, pasieks tik tai mažesnio pirminio pertekliaus e, tikslo ir tai turi, turi įtakos skolos tvarumo analizai. Tai viena iš sričių, kur, kur reikia rasti bendrą poziciją ir taip pat kalbant apie po programos nu, numatomą fiskalinę trajektoriją, tai vienas iš diskusijos aspekto ir iš tiesų yra, yra prielaidų pasiekti bendro, bendro sutarimo dėl antros peržiūros. Žodį žaliesiams, ponas Gygolis. Um. First, uh, thank you very much. Ačiū pirmininkai, pirmiausia noriu padėkoti komisijai už tai, kad vykdote savo pažadus užtikrinti finansų sektoriaus tvarumą. Jūs dabar pradėjote atitinkamus darbus, nekantrai laukiame jūsų e, ekspertų grupės pasiūlymų. Aš norėčiau pratesti dar e, Graikijos atžvilgių išsakytas mintis Puikiai žinome, kad diskusijos dėl reformų programos įgyvendinimo eigos yra grindžiamas labai e, nedaugeliu, e, labai skurdžiais faktiniais duomenimis. Nekartą buvo minėta, kad tik 35 procentai priemonių, dėl kurių buvo susitarta, iš tiesų buvo įgyvendintos. Kaip pakomentuotumėte šiuos skaičius ir tokius teiginius? Man atrodo, kad jie prieštarauja jūsų pateikiamam vertinimui. Taip pat turiu pareikšti savo nusivylimą dėl to, kad e, siūlote sumažinti e, SRB įgaliojimus, e, BRD peržiūros kontekste, ar galėtumėte patvirtinti, kad atsižvelgsti parlamento rekomendacijos, kurios pateikiamos Gular pranešime, mes vis dar negalime susipažinti net ir su komisijos dokumentais, kurie yra naudojami tarptautiniuose forumuose, kadangi jų reikšmė ateitie padidės, tai turime <clears throat> pasiekti, kad komisija, veikdama tose forumuose, užtikrintų ir mums atitinkamą prieigą prie informacijos ir dokumentų. Ačiū atsakymas. Nemažai klausimų užduota. Pamėginsiu dėl tvarių finansų. Aukšto lygio ekspertų grupė buvo sudaryta. Tikimės vidurio laikotarpio peržiūros, kuri bus šios grupės parengta iki metų vidurio ir galutinės ataskaitos iki metų pabaigos. Šios ataskaitos ir darbo grupės veiklos tikslas yra įvertinti, kokiu reikia priemonių tam, kad būtų galima pritraukti daugiau privataus finansinio kapitalo, siekiant užtikrinti bendros finansų sistemos tvarumą. Mes ypatingai didelę reikšmę teikiame e, ekologinių projektų finansavimą. Ir E, ekspertų grupė tam tikrai skiria daug savo laiko ir dėmesio. Dėl Graikijos programos aš minėjau makroekonominius pokyčius ir e, šalies ekonomikos augimas viršyje ankstesnės programas e, Praėjusiais metais vietoj 1,3 procentų ekonomikos nuosmokio buvo 1,4 procentų augimas, šiemet tikimės 2 procentų augimą, fiskaliniai tikslai 2016 metų e, taip pat atrodo, kad yra pasiekti, tačiau reikia dar, kad Eurostatas šios duomenys galutinai patvirtintų, tačiau mes nesitikime jokių netikėtumų iš Eurostato, tačiau iš tiesų kalbant apie sutartų priemonių įgyvendinimą, sisteminių priemonių, tai, e, tai buvo ir lieka paramos greikiai programos Achilo Kaunu. Mes ir e, toliau dirbame su valdžios institucijomis, e, kad užtikrintume, jog pokyčiai atsispindėtų ne tik e, ant popieriaus įgautų įstatymo formą, tačiau taip pat būtų ir įgyvendinami. Mes pasitelkime struktūrinių reformų paramos tarnybą, pasitelkėme valstybinarių nacionalinius ekspertus, kitų tarptautinių organizacijų ekspertus, kad padėtume Graikijai, siekime užtikrinti, kad priimti teisės aktai iš tiesų būtų ir įgyvendinti. Kalbant apie B ir D bankų priežiūros institucijų įgaliojimus ir galimybę įvertinti siūlomų priemonių pasirinkamumą, tinkamumą. Mes siekiame, kad šioje srityje būtų užtikrinta daugiau skaidrumo, nes tinkamos bankų priežiūros institucijos nustatydamos tam tikrus e, MBRL reikalavimus e, bankų pertvarkai gali nukrypti vieną ar kitą pusę, tačiau turi institucijos bankų priežiūros paaiškinti savo sprendimus e, tam, kad rinkos dalyviai suvoktų tų sprendimų esmę dėl gular pranešimo. Ir e, prieigos prie Europos komisijos dokumentų mes, e, žinoma, tau dėsime pastangas, kad visa reikiama informacija Europos parlamentui būtų pateikima. Ačiū. Viena mm, frakcijos atstovų norinčių kalbėti nėra, FDD frakcijos vadu Pafan Štor dabar kalbės, ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary Dombrovski. Po to, kad 2001-aisiais sprogo dotcom burbulas, buvo vykdoma ekspansyvi pinigų politika, po to prasidėjo nekilnojamo turto bumas tiek JAV pirmiausiai, tiek ir periferinės Europos Sąjungos valstybėse, kuomet tas burbulas sprogo E, valstybių narių centriniai bankai pradėjo vykdyti dar e, ekspansionistiškesnę pinigų politiką, tačiau be šio nekilnojamo turto burbulo labai smarkiai pakilo ir e, maisto produktų bei gamtinių išteklių žaliavų kainos. Taigi E, spekuliantai būtent šiuose sritise smarkiai pasipelnė. Harvardo ekonomistas vienas yra parengęs atlikęs atitinkamą tyrimą, kurio išvadose rašoma, kad žemos palūkanų normos kelia ne tik naftos produktų, tačiau taip pat ir, pavyzdžiui, grūdinių kultūrų kainas e, ir e, atitinkamus teiginius patvirtina, pavyzdžiui, situacija Pakistane nuo 2001 iki 2008 metų E, prieš Lehman Brothers banko krizę kviečių kaina pakilo 4 procentais, o 2010 gruodį kviečių kaina buvo 300 procentų didesnė 2001. E, ir e, dėl to kilo neramumai kai kuriuose valstybės narise po to, kai 2010 metų kainos smarkiai e, pakilo. Kitaip tariant, arabų pavasarį galima būtų sėti su padidėjusio duonos kaina. Indonezijoje prasidėjo atitinkami neramumai dėl to, kad buvo pakeltas, e, padintas maisto produktų kainos. Ar jūs išvelgėte e, šią sąsąją? tarp žemų palūkanų normų, spekulacijų susijusių su uh, gamtiniais ištekliais, žaliavomis ir maisto produktais ir neramumų, kurie kyla skurdžiose šalise. Norėčiau užbėgdamas už akių pasakyti, prieš atsakydamas jūsų klausimą, kad Europos komisija gerbė Centrinio banko veiklos nepriklausomumą ir negalime vertinti politinių sprendimų, kurias priima Centrinis bankas. Tačiau ketas bendro pobūdžio pastebėjimų. Kalbant apie Centrinio banko veiklos įgaliojimus, tai e, pagrindiniai įgaliojimai yra užtikrinti kainų stabilumą, siekiant, kad infliacija būtų beveik 2 procentai, tačiau šiek tiek mažesnė. Per pastarosius keletą metų infliacija buvo ženkliai mažesnė nei siekiamas beveik 2 procentų lygis dėl šios priežasties Europos centrinio banko vykdoma politika apriepinti e, kiekybinį lengvinimą e, atitinkama buvo vykdoma, tačiau dabar matome, kad infliacijos lygis didėja, paskutiniais duomenimis infliacijos lygis siekia 1,8 procentus, o tai reiškia, kad ECB užsibriežti tikslai yra beveik pasiekti, taigi mes negalime e, tikėtis, kad ta ekspansinė pinigų politika ir toliau būtų tęsiama. Galima būtų teikti, kad ECB vykdydama e, kiekybinio reginimo politiką bandė laimėti šiek tiek laiko valstybėms narėms, tačiau taip pat labai svarbu buvo, kad valstybės narės tą laiką būtų panaudojusios išmintingai tam, kad vykdytų reikiamas reformas ir stiprintų savo ekonomikų atsparumą. Taip pat jūs šį klausimą uždavėte globaliame pasaulinėme kontekste. JAF federalinė rezervo sistema taip pat vykdė kiekybinę lengvinimo programą, tačiau pasikeitus ekonominėms aplinkybėms JAV centrinis bankas atsisako e, šios politikos ir laipsniškai didina palūkanų normas. Todėl mes galime panašių pokyčių tikėtis ir Europos Sąjungoje. Sakivaizdu, kad neturime perkaitinti savo ekonomikos e, vykdydami tokią ekspansinę pinigų politiką. Taigi, talesnėje perspektyvoje tokie veiksmai tikrai negali būti pateisnami. Jie buvo vykdomi dėl labai žemų palūkanų normų, kurias turėjome. Ester Delangė dabar. Ačiū pirmininkė, vice, komisijos vicepirmininkė, ačiū, kad atvykote. Turiu du klausimus. Vienas dėl bankininkystės priemonių paketo to, apskritai ir kitas dėl poveikio vertinimo ir analitinio darbo. Na, kalbant apie Europos draudimo, indėlių draudimo sistemą, matau, kad komisija buvo atlikusi analitinį darbą, o dabar yra daug įvykių JAV, taip pat ir Brexit, visa tai gali turėti poveikio mūsų finansų sektoriaus konkurencingumui. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs numatote atlikti papildomą poveikio vertinimą ir analitinį darbą, kad galėtume toliau nagrinėti šiuos dosie ir daryti pažangą. Mano pirmas, toks buvo mano pirmas klausimas. Antras mano klausimas yra apskritai susijęs su euro ir eurozono stabilumu. Dabar daugelį valstybių narių vyksta rinkiminės kampanijos ir matome daug pranešimų, pavyzdžiui, laikraščiuose, tarkime, The Daily Telegraph kur sakoma, kad E, pavyzdžiui, Niderlandai e, svarsto, ar pasilikti eurozonoje. Na, tokių dalykų Niderlandų parlamente tikrai nėra. Na, žinoma, yra euroskeptikų partija, kuri norėtų, kad Niderlandai pasitrauktų. Lygiai taip pat kaip ir e, Prancūzijoje yra tokių kalbų. Mm, turiu pasakyti, kad Eurozonoje yra tam tikrų taisyklių, kurių niekada nebuvo laikomas ir kyla klausimas, kaip mums atkurti pasitikėjimą šią struktūrą, kad ją brangintume ir kad ji klestėtų. Kaip jūs įsivaizduojate mūsų tolesnį darbą? Ar manote, kad reikia kažkokio kokybinio šuolio, diskutuojant su ministrais, ar reikia institucinių pakeitimų, ar reikia tiesiog sunkiai dirbti ir atgauti pasitikėjimą, tiesiog įgyvendinant tuos dosie, kur, apie kuriuos mes šiandien kalbame. Uh, Ačiū. Na, visų pirma, dėl bankininkystės priemonių paketo ir poveikio vertinimo. Iš tikrųjų, mūsų pasiūlymai, kuriuos pateikėme bankininkystės paketo srityje, buvo įvertinti, buvo atliktas jų poveikio vertinimas. Šis darbas jau atliktas. Bet žinoma, prireikus galėsime pateikti ir daugiau analitinės medžiagos, jeigu to prireiks, kad galėtume daryti pažangą nagrinėdami šios dosie. Toliau klausimas, kaip dirbti toliau eurozonoje. Aš manau, kad reikia dviejų dalykų. Reikia ir toliau įgyvendinti iniciatyvas, dėl kurių jau sutarta ir taip pat žiūrėti, kur reikėtų stiprinti eurozonos e, struktūrą, institucinę struktūrą. Jūs žinote, kad mes dabar e, rengiame dokumentą po penkių pirmininkų ataskaitos e, yra pirmasis pasiūlymo etapas ir pasiūlymas dėl Edis buvo vienas iš tų pasiūlymų. Matome, kad nemažai dalykų jau įgyvendinta, turime Europos fiskalinę valdybą, taip pat turime nacionalinės produktivumo valdybas, taip pat supaprastinome stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo taisyklės Dėl to buvo pasiekti susitarimai ekofine, buvo kalbama apie išlaidų lyginamosius standartus ir kitus dalykus. Dabar rengiame dokumentą dėl penkių pirmininko ataskaitos antrojo etapo. Čia mes nagrinėjame kai kurios institucinius elementus. Pavyzdžiui, galvojame apie eurozonos fiskalinio stabilizavimo funkcijos įsteigimą. E, taip pat galvojame apie priemonės, kaip stiprinti ir remti investicijas valstybėse narėse, kurios patiria asimetrinių ekonomikos šokų, ekonominių šokų. Taip pat galvojame, kaip stiprinti indėlių draudimo sistemą taip pat kaip stiprinti konvergencijos procesą eurozonoje ir kaip nustatyti konvergencijos lyginamosius rodiklus. Mūsų nuomonė, konvergencijos procesas eurozonoje nuo krizės sustojo ir būtent tai lemia įtampą, kurią mes šiuo metu patiriame. Ačiū. Ačiū. Toliau soc... SNT frakcijos vardu pasakys Petro Silva Pereira. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkė. paskolų e, įsipareigojimų nevykdymo rizika, vadinamųjų blogų, neveiksnių paskolų e, problema jau kurį laiką laikoma didelė problema. Tai yra didelė problema, todėl kad e, dėl tokių paskolų kyla pavojus ekonomikai, augimui, darbo vietoms. Tai didelė problema ir dėl to, kad e, kyla pavojus finansiniam stabilumui ir visai eurozonai. Šios diskusijos, tokio pabudžio diskusijos nėra naujos. Europos e, komisija Mm, šalims skirtose rekomendacijose buvo pateikusi įspėjimų, tačiau iki šiol e, komisija mums kartoja, kad ji atlieka analizę ir e, nustato lyginamosius standartus. E, Europos bankas yra pasakęs, kad reikia imtis e, priemonių, reikia rasti e, europinį sprendimą. Buvo pateiktas pasiūlymas, buvo e, pasiektas pasiūlymas dėl Europos turtų valdymo agentūros. Ir aš norėčiau paklausti, ar tai prisideda prie Europos, europinio sprendimo ieš, paieškų. Ar Komisija pasisako už tokį sprendimą, e, nes vienas dalykas turėti e, Europos lygių suderintą modelį, bet viską įgyvendinti nacionaliniu lygiu. Gyvenimas nacionaliniu lygiu tai jau yra visai kitas dalykas. Aš taip pat matau, kad komisija ir Europos centrinis bankas mano, kad Turint nacionalinį sprendimą, reikia e, e, lankstesnių europinių taisyklių, kad e, tas sprendimas būtų įgyvendęs. Kokia būtų Europos komisijos e, nuomonė šio klausimu? Dėl neveiksnių paskolų, blogų paskolų. Iš tikrųjų, šios paskolos yra didelė problema, su ja susiduria kelios valstybės narės, įskaitant ir Portugaliją. Iš tikrųjų, praėjusią savaitę lankiausi Portugalijoje ir šio klausimu išsamei diskutavau su vyriausybė ir centriniu banku. Iš tikrųjų, čia reikia dirbti ir nacionaliniu, ir europiniu lygiu, kad išspręstume šią problemą. Nacionaliniu lygiu kila klausimas dėl mūsų nemokumo sistemų veiksmingumo, dėl teisminių procedūrų, kila klausimas, kokiu, kaip greitai yra randami sprendimai ir atgaunamos lėšos. Tai siejasi su Europos semestru ir būtent tokį darbą mes ir atliekame. Jūs įminėjote kitas dalykas - rinkos. Tam tikros rinkos priemonės, e, informaciniai ir licencijavimo e, reikalavimai įmonėms, kurios dirba su neveiksniomis paskolomis. Ir žinoma, mes svarstome kokių sprendimų mes galime pasiūlyti dabartinėme savo teisėkuros darbe ir taip pat valstybės pagalbos taisyklių kontekste. Ir matome mm, iš pavyzdžių iš įvairių valstybių norių, kad įmanoma rasti tokių sprendimų. Ir galiu paminėti jau keletą iniciatyvų, kurios buvo įgyvendintos Italijoje. Pavyzdžiui, neveiksnių paskolų pakeitimas vertybiniais popieriais su valstybės garantija, kuri suteikiama rinkos sąlygomis ir e, tada netaikomos valstybės pagalbos taisyklės, taip pat e, tam tikrų fondų steigimas, kurioms, kuriems netaikomos valstybės pagalbos taisyklės. Bet žinoma, visus tos elementus, kuriuos turime, mes turėtume sudėti į suderintą Europos strategiją. Ir būtent e, Tai ir bus mūsų diskusijų centre balandžio mėnesį. Manau, kad po tų diskusijų bus pateikta gairių, kaip reikėtų toliau dirbti su neveiksnėmis paskolomis. We... Ačiū. Mes e, ir su EBA e, pirmininku turėjome galimybių padiskutuoti šiuo svarbiu klausimu. Dabar Liudek Niedermayer. Ačiū. Mm, e, komisijos nariai, pirmininkė, turiu bendro pabudžio klausimą. Daugelį metų mes kalbame apie tai, kad siekiame stipresnės pasaulinės ekonomikos, siekiame skatinti sąžiningą priekybę, kapitalo judėjimą, nes manome, kad mm, bendradarbiavimas yra naudingas visiems. Tačiau man dabar susidaro įspūdis, kad daugelis šalių renkasi kitokią strategiją. Nori mažiau laisvos priekybos, mažiau atvirų kapitalo srautų. Ir, e, e, kaip žinome, Vienas iš pavyzdžių čia yra JAV, tačiau dėja ir Junktinė karalystė nori pasitraukti iš bendros rinkos ir vietoj taisyklių, kadangi 28 valstybėms narėms, jį nori taikyti savo taisyklės. Ir aš noriu paklausti, koks, kokį poveikį turės toks kitoks, tokie kitokie pasauliniai scenarijai. Čia turiu galvoje, pavyzdžiui, naftą susitarimo, išardymą ir specialaus režimo kūrimą JAV. Taip pat turiu galvoje mėginimus e, lėtinti priekybą tarp Kinijos ir JAV. Kokį poveikį tai turės e, rinkoms, e, finansiniam stabilumui ir ekonomikai? Ir antras klausimas. Kokia bus mūsų strategija pasikeitus aplinkybėms, ypač finansinėme sektoriuje? Ačiū. atsakant į klausimą apie tai, kokį poveikį pasauliniai įvykiai turės mums. Matome tam tikrų nerimą keliančių signalų dėl tarptautinės priekybos, dėl tarptautinės priekybos sutarčių. Manau, kad Europos Sąjunga turi likti atvira tarptautiniai priekybai, turime įgyveninti tarptautinius priekybos sustarimus, dabar turime baigti rati, CETA ratifikavimo procesą ir turime toliau dirbti su kitomis tarptautinės priekybos sutartimis. Dar neaišku, kaip viskas klostysis JAV, kokia kryptimi pasuks JAV. E, šiuo metu labai sunku pasakyti, bet e, JAV siunčiami signalai kelia susirūpinimą, todėl mes turime atidžiai stebėti padėtį ir prireikus reaguoti. Ta pati galiu pasakyti ir apie finansų rinkas, kurias minėjote. Ir finansų rinkose reikia vienodų konkurencinių sąlygų, tai jas įmanoma užtikrinti taikant tarptautinius standartus ir tarptautinę finansinio reguliavimo e, sistemą. Jeigu tai pasikeis, žinoma, ir mes tada turėsime iš naujo peržiūrėti savo požiūrį dėl ekvivalentiškumo ir kitų sričių. Bet manau, kad mūsų mes tarptautiniai bendryjai turėtume siūsti signalą, kad ES yra e, pasiryžusi prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo, esame pasiruošę prisidėti prie tarptautinių standartų ir ketiname ir toliau dirbti šią kryptimį. Ačiū. Jakob von Weizsäcker. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkė, mano klausimus e, inspiravo CCP rezoliucijos dokumentas ir e, taip pat breksitas. E, klausimas toks, e, ar nematas komisijai stiprinti kapitalo rinkų sąjungos darbo atverkę, ar stiprinant rinkų priežiūrą Silvio Guliario kalbėjo apie tai, bet jūsų atsakymas toks buvo tarsi šioks toks. toks tarsi įsisukinėjote, tad aš e, noriu pasnuoti galimybę e, užduoti šitą klausimą, nes iš tiesų atrodo yra tam tikra konkurencija siekiant pritraukti verslą iš e, globalų finansinės centro ir atrodo, kad ir nesveika konkurencija galėtų būti tarp nacionalinių priežiūros institucijų ir, ir e, e, galbūt nebūtų tinkamai atsižvelgta į tai, kas e, ne, neramina, pavyzdžiui, ir dėl CCP. Uh, ir kalbant pozityviau, tai atrodo, kad yra nemažai galimybių sušvelninti galimą ekonominį poveikį finansiniam susiskaldimui po breksito, galvojant apie glaudesnį kapitalo rinko integraciją, kalbant apie vienodas sąlygas ES viduje. Tai pirmas klausimas būtų antras klausimas. Dėl trečiųjų šalių ekvivalentiškumo Dėl to, ką jūs nesenai pristatėte, klausimas toks, ar einama pakankamai toli. Na, CCP būtų pavyzdys, būtų galima tai vertinti, kad, tarkim, viena galimybė yra, yra griežtas trečių šalių ekvivalentiškumo režimas, kai kurias rytis kitas požiūris yra e, eksteritorinis požiūris, kaip pavyzdžiui, yra CCP iš JAV atveju. Ir trečia galimybė, tarsi. Uh, E, kraštutinis variantas būtų repatriacija. Ir mano klausimas yra toks, ar jūs numatote išsamesnį vertinimą keliose sritise, e, bet taip pat apinumant ir tą sritį, e, kurią aš dabar užsijamu, kuris iš tų trijų variantų būtų tinkamas atsakas ir kurio srityje. Ačiū už klausimus. Pirmiausia, dėl uh, vienos priežiūros institucijos. Mes apie tai galvojame, bet netrumpuoju laikotarpiu. E, čia galėtume prisiminti praeitą rugsėjį paskelbtą komunikatą dėl e, reformos Okay, if it's off, maybe I'll just we can let's swap the seats. Yeah. Or we can move. Okay, let's move this direction. <laughs> Sorry for that. Uh, okay, colleagues. Sorry for that. Uh, we are. Uh, kolegos, atsiprašau, kilo šiokių tokių uh, techninių problemų su mikrofonu. Uh, Dėl priežiūros. Taigi dabar susitelkėme į tai, kad būtų stiprinama priežiūros konvergencija, kaip nurodyta ir veiksmų plane. Ir čia, žinome, remsime ir tas pastangas, kurias dės ESMA Ir e, prie to dar e, taip pat e, grįšime priežiūros institucijų peržiūros kontekste. Toliau dėl trečių šalių ekvivalentiškumo klausimo.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 sandorių šalių pertvarkymo ir gaivinimo, tad e, pagrindinis klausimas yra e, prudenciniai reikalavimai. Atsiprašau, pasitaiso e, čia pirmininkas, kalba eina apie priemonių rinkinio parengimą pertvarkymo institucijoms. Kalbant apie trečiasią šalis, čia svarbiausias dalykas ne prieiga prie rinkos, bet tai, kad e, e, neįmanomi yra e, sprendimai dėl trečių šalių perkelimo ir čia reikia, kad vyktų bendradarbiavimas tarp persikimo institucijų ir iš esmės reiktų remtis vardą precedentu, kuris nėra pagristas ekviltiškumu ir iš tiesų čia reikėtų diskusijų ieškant sprendimo, kuris būtų pritaikytas prie pertvarkymo sistemų. Ivana Maletič. Dana Maletič. Ačiū pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė. Pirmas mano klausimas buvo dėl neveiksnių paskolų, bet į tai jau atsakėte. Sakėte, jog tai bus viena pagrindinių balandžio temų. Ypač e, turint galvoje, kad Kroatijoje finansinis sektorius labai stabilus, pelningumas didėja, tačiau dėl e, neveiksnių paskolų galimybė privačiam sektoriu gauti paskolas yra labai ribota. Tad e, tikiuosi, kad kartu rasime sprendimą, kaip būtų galima padėti ir remti ekonomiką. Norėčiau užduoti klausimą susijusiu su Europiniu semestru. Yra šešios šalis, kurios buvo priskirtos e, prie e, šalių, kuriuose 16 buvo e, per didelis makroekonominis disbalansas ir 17 metais taip pat šešios šalis išskiriamos. Klausimas toks, kokio požiūro bus laikomas 17 metais, ar rengėte kažkokių specialių priemonių tom šešiom šalim? Uh, kad joms būtų galima padėti eiti tinkamą linkmę. Komokate pabrėžta būtinybė įtraukti visas suinteresuotas šalis, renkiant nacionalinės reformų programas, tai yra vietos savivalda, socialiniai partneriai ir, ir taip toliau. Bet e, daugeliu atveju praktikoje matome, kad taip, e, taip nebūna. Kaip jūs stebėsite, ar gyveninamas toks požiūris ir jei pastebėsite, kad ne, ar a, e, ketinate prašyti valstybių narių iš naujo vykdyti procedūrą, a, rengiant nacionalinės reformų programas. Dėkui. Dėl makroekonominio disbalanso procedūros ir dėl tų šalių, kuriuose yra per didelis disbalansas, skaitant Kroatiją, iš tiesų dabar to tikėtumėmės iš valstybių narių kad būtų rengiamos ambicingos nacionalinės reformos programos, kur valstybės narės nustatytų uh, E, ir išdėstytų, kaip jos pres e, per didelį disbalansą. Remiantis mūsų analizė, įsipareigojimais nacionalinėse reformų programuose, e, iš tiesų bus teikiamos atskirom šalim rekomendacijoms ir kai šalise yra per didelis disbalansas, mes ketiname teikti vis detalesnės, išsamesnės e, rekomendacijas e, e, ir bus stebima kaip gyvenama šitos rekomendacijos. Žinoma, jeigu pastebėsime, kad viskas krypsta netinkama linkme, nevykdomi reformos įsipareigojimai, visuomet yra galimybė uh, aišku, pasinaudoti taisomosiomis priemonėmis pagal makroekonominio disbalanso procedūrą ir čia būtų griežtesnės priežiūros mechanizmas ir valstybės turėtų pateikti taisomąjį veiksmų planą. Tikėkim, tikėsime, aišku, kad nereikės e, eiti e, tuo, e, tuo keliu, puikiai bendradarbiavimo su tom šalim, kur per didelis disbalansas yra ir tikimės, kad disbalansas bus ištaisytas per nacionalinės reformų programas. Uh, Taip pat esame pasirengę teikti ir techninę paramą tom e, šalim per mūsų struktūrinių reformų paramos tarnybą, paprašius valstybėm narėm, jeigu joms reikėtų daugiau paramos, e, sprendžiant e, tam tikrą disbalansą ir galvojant apie tai, kokie geriausi būtų politikos sprendimai. Paul Tang. Paul Tank. Paul Tank. Um, upon... Ačiū pirmininkė. Trumpai dėl uh, keitimo vertybiniais popieriais, kaip žinote, vyksta dėrybos. Parlamentas uh, yra užėmęs uh, tokią pagristą poziciją ir, aišku, tikimės, kad komisija bus tarpininkas tarp parlamento ir tarybos. Uh, nes e, taryba dar turi pateikti atsakymus dėl tų pozicijų, kurias išdėstė parlamentas. E, yra pasiekta pažangos techninėse diskusijose, tačiau visgi e, kai kurių atsakymų taryba dar nėra pateikusi. Tikimės, kad čia komisija mums telkins. Dėl priežiūros, europinės priežiūros kapitalų rinko. Uh, sąjungos viršūnių sutikime Paryžioje dalyvavau praeitą ketvirtadienį ir jūs taip pat dalyvaujate, pamenu, jūs sakėte, kad manote, kad europinė priežiūra yra svarbiausias variklis Europos kapitalo rinkai. Uh, Aš manau, kad Europinė priežiūra absoliučiai būtinai yra Europos kapitalo rinkų sąjungai. Ir turėčiau jums porą konkretesnių klausimų. Pirmiausia, vertinimo ataskaitą. Europos parlamentas prašo komisijos pateikti ataskaitą dėl poveikio Europos finansinių paslaugų reglamento. Būtų susitelkta į spragas, trūkumus. Ar komisija jau rengia tokį vertinimą? Kur, kur būtų įvertinta, kokį poveikį daro finansinių paslaugų reglamentai. Uh, Pirmas Beres ir aš pats esu pateikęs klausimą raštu ir komisija pripažino, kad gyventinti krizių, klimato riziką finansinius jų stabilumų. Tačiau klausimas nėra vis, atsakymas ne visiškai aiškus, kokie tolesni žingsniai. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų per veiksmus gilinti šitą darbą artėja laiko, laikotarpio, vidurio laikotarpio peržiūra. Galbūt galėtumėt pateikti tokį vertinimą. Ačiū panai Tangui, užduota keli klausimai. Visų pirma, dėl keitimo vertiminiais popieriais, mes žinome, lauksime konstruktyvaus bendradarbiavimo, vyksta trilogai. Esame pasirengę dirbti su parlamentu, pasiektumėm bendro sutarimo dėl e, šio svarbaus dokumento. Na, o, o dėl tarybos e, dabar pirmininkaujantį Maltą ketina baigti e, trilogus šį pusmetį. Ir aiš, aišku, galima konstatuoti, kad taryba ambicingai nusiteikusi ir aišku, komisija gali tik tai paraginti Europos parlamentą į tarybą baigti šitą darbą kaip įmanoma greičiau. Dėl e, Europinės priežiūros ir kapitalo rinkos sąjungos viršūnų sutikimo e, kalba buvo pasakyta viešai. Mm Ir tai, ką sakiau e, e, ten, atitinka ir tai, ką čia šiandien sakiau dėl e, finansinio sektoriaus reglamento bendrovertinimo. Manau, kad tas bendras vertinimas yra atliekamas, paskelbus prašymą teikti įrodymus, nes E, vertiname e, tą suminį poveikį mūsų teisės aktų ir, aišku, siekiamas, siekiama per teisės aktus užtikrinti daugiau proporcingumo, e, siekiama įvertinti, ar yra dubliavimosi, ar yra dar spragų mūsų sistemoje. Dabar bandome apibendrinti atsakymus e, pateiktus atsiliepiant į kvietimą teikti įrodymus. Ir e, kai kas jau yra įtraukta į bankų reformos paketą dėl klausimo dėl klimato rizikos. Ir uh, klimato atsparumo testavimui iš tiesų tuo būtų galima papildyti finansinių institucijų sistemą, bet aišku, reiktų atitinkamos metodologijos susijusios, pavyzdžiui, su CO2 pėtsaku ir taip toliau. Ir dirbame to klausimu CCRB, esame pasirengę toliau tęsti šitą e, darbą. Ta gilinasi mūsų kolegos ir iš tvaraus finansavimo darbo grupės. Kaip sakiau, jie atvyks savo darbo ataskaitą šiek tiek vėliau šiais metais. Ačiū Georgijos Kicas. Ačiū pirmininkai. Du klausimus turiu vicepirmininkui. Galėtumėte trumpai aprašyti eurozonos e, valstybės skolos ir visos ES valstybės skolos kitimo dinamika, ar e, valstybės skolos didėja procentiniais punktais nuo BVP. Ir kiek kainuoja skolos aptarnavimas. Ar prognozuojate, kad per timiausius metus skolos aptarnavimo sąnaudos išauks, ar prognozuojate, kad e, palūkanų normos išliks labai žemės? Dar vienas klausimas susijęs su neveiksniomis paskolomis, kurios sudaro Graikija 45 procentus visų neaptarnautų skolų. Niekas nedaroma, kad situacija pagerėtų. Ar galima tikėtis šią linkmę teigiamų iniciatyvų, kurių imtųsi komisija ir kitos institucijos, kurios dalyvauja trečioje Graikijos gelbėjimo programoje? Pirmininkas, aš Dar kartą noriu pritarti, e, priminti, kad e, šie klausimai nesusiję su dabar svarstamomis finansinėmis paslaugomis, tačiau komiteto nariai e, gali užduoti klausimus tokius, kokius pageidauja. Gerai. Pamėginsiu atsakyti. Pirmiausiai dėl skolų kitimo dinamikos. visoje Europos Sąjungoje ir eurozonoje viešojo sektoriaus skolų lygis mažėja, eurozonoje siekia 19 procentų BVP, viso Europos Sąjunga 85 procentus BVP, visur santykis tarp e, valstybės skolos ir BVP mažėja net ir Italijoje bei Portugalijoje. Pastebime, kad tas santykis e, valstybės skolos ir BVP stabilizuojasi ir kad viešojo sektoriaus skola, skolos tendencija yra mažėjanti. Žinome, <clears throat> negalime tikėtis, kad e, dabartinė pinigų politika tęsis amžinai ir kad palūkanų normos bus amžinai žemos, taigi e, valstybės ir jų vyriausybės turi labai apdairiai, atsargiai stebėti savo skolų skolinimuose lygį, pateikti rinkoms papildomas garantijas tam, kad toliau galėtų finansuoti savo skolas, mokėdami nedidelės palūkanas. Kalbant apie neveiksnės paskolas Graikijoje, iš tiesų didelė dalis diskusijų apie paramos programą yra skirtas neveiksnių paskolų rinkos atverimui Graikijoje, nes ta rinka yra labai apribota. Ir Iš tiesų labai sunku yra pagerinti ir e, skolų surinkimo apimtis, tačiau mes apie šios klausimus diskutuojame. Jonas Fernandės dabar. Labai diena, komisijos vicepirmininkė. Žinoma, sudėtinga uždavinėti klausimus posėdžio pabaigoje. Norėjau du klausimus jums užduoti, tačiau į du juos jau atsakė. Iš du iš šių klausimų jau atsakymus išgirdome, taigi dėl atsvarų ir svertų. Ir rinkliau. Mes žinome, kada taryboje šis klausimas vėl bus svarstamas. Tačiau parlamentas e, jau pradėjo tinkamas diskusijas dėl komisijos pasiūlymo pakeitimų, tačiau pateikta tiek daug, kad pirminis komisijos pasiūlymas praktiškai taps neatpažįstamas. Perdraudimo sistema ne pasitelkus grėsmių bendrimo modelio, manau, kad e, nelabai e, būtų prasminga. Taigi, kokiamis priemonėmis jūs ketinate sukurti ir užtikrinti tą trečiąjį kapitalo rinkų sąjungos e, ramsti. Aš manau, kad neišsprendus šio klausimo vėl galėtų kilti grėsmė finansų stabilumą dėl indėlių apsaugos garantijų sistemos. Mes e, su kitomis teisėkros institucijomis dirbame šią linkmę ir raginame tarybą ir parlamentą tęsti pradėtus darbus. Techninės diskusijos taryboje šiuo metu vyksta. Tikiuosi, kad bus pasiekta labai aiški pažanga dėl indėlių apsaugos garantijų sistemos. Kalbant apie perdraudimo modelį, mes įvertinome įvairius už ir prieš argumentus, svarstydami skirtingus modelius. Perdraudimo modelis sulaukia palankaus vertinimo, todėl mes ir siūlome savo pasiūlyme, vis dėlto mes manome, kad visapusiškas draudimas būtų veiksmingesnis nei kitos galimybės ar kiti variantai. Todėl siūlome antrame etape imtis veiksmų, kuris būtų užtikrinamas bendras draudimas arba visapusiškas, visiškas draudimas. Taigi parlamentas pateikė savo pasiūlymus dėl pirminio komisijos pasiūlymo pakeitimus, kurie apriektų skirtingus etapus, pradedant e, nuo perdraudimo ir prie bendro draudimo ir visapusiško draudimo. E, Galtinis tikslas yra bendrinimas. Sikfridas Moresanas. Ačiū, du konkrečius klausimus noriu užduoti. Prieš dvi savaitės parlamente buvo patvirtintas pranešimas, kuriame kalbama apie eurozonos fiskalinių pajėgumų sukūrimą. Ar eurozonos fiskaliniai pajėgumai atlieka vaidmenį jūsų planuose Europos pinigų sąjungą kuriant toliau ir tvirtinant ir kokias funkcijas ir vaidmenį numatote finansiniams paėgumus, jeigu atsakymas į šį klausimą yra teigiamas ir kiek dėl to padidėtų finansinė našta Europos piliečiams. Antras klausimas susijęs su to, kad praėjusią savaitę kartu su komisijos nariu Moskovičiai Rumunijos vyriausybėje nusintėte laišką pareikštame susirūpinimą viešojo sektoriaus skolos padidėjimu, e, biudžeto deficito padidėjimu ir e, pareikštė susirūpinimą dėl vidinės trukmės laikotarpio tikslų pasiekimų. Manau, kad jūs pagristai tą laišką nusintėte, taigi kokiu priemonių tikitės, kad imtųsi valstybės narės vyriausybė, kad e, neviršytų nustatytos biudžeto deficito normus. Ačiū. Vėl klausimas ne iš mūsų svarstamos srities, tačiau nepaisant to galite atsakyti. Tai yra susijęs su kita mano įgaliojimų dalimi, taigi atsakysiu šios klausimus pirmiausia dėl fiskalinių pajėgumų eurozonoje. Problema susijusi su tuo, kad yra painojamos terminai, eurozonos biudžetas, skaliniai paėgumai, stabilumo funkcijos, skirtingi žmonės skirtingus terminus vartoja ir e, įsivaizduoja skirtingus dalykus, kalbėdami ir e, naudodami šios terminus. Aš e, vartosiu terminus, kurie minimi penkių pirmininkų pranešime, ten kalbama apie eurozonos fiskalinio stabilumo funkciją. Jau kalbėjau apie du potencialius modelius, kuriuos būtų galima pasitelkti tam, kad būtų apsaugotos investicijos valstybės narėse susidarančios su asimetriniais sukretimais arba pasitelkus nedarbo draudimo schemas. Taip pat 5.1 pranešime yra parašyta, kad tos funkcijos pastelkimas neturėtų sąlygoti arba sukurti nuolatinių skolos perdavimu iš vienos valstybės kitoms, vienų valstybių kitoms ir nesukurtų papildomos nasinės naštos piliečiams. Kalbant apie mūsų raštą, kurią kartu su komisijos nariu Moskavičiai išsiuntėme Rumunijos vyriausybei, jame pareiškiamas susirūpinimas dėl to, kad Rumunijos biudžeto deficitas per pastaruosius metus padidėjo ir remiantis mūsų žemos ekonominėmis prognozėmis turėtų viršyti 3, 3 procentų BVP ribą ir siekti 3,6 procentus nuo bendro vidaus produkto šiais metais, o tai reiškia, <clears throat> kad e, Rumunijos atžvilgių būtų galima pradėti taikyti procedūrą, kuri yra pasitelkiama per nelik didelio biudžeto deficito atveju. Rumunijos vyriausybė prognozuoja 2,9 procentų biudžeto deficitą, nepaisant to mes susirūpinimą pareiškime, taip pat pareiškime susirūpinimą dėl to, kad nukrypstama gana ženkliai nuo vidutinės trukmės laikotarpio tarp biudžeto sandaros tikslų, mes dabar tikimės, kad ši tendencija bus pakeista. Biudžeto deficitas nebus didinamas ir bus užtikinama, kad jis neviršytų 3 procentų nuo BVP ir po to e, biudžeto deficitas bus pradėtas laipsniškai mažinti Rumuniją. Ačiū. Turime dar dvi minutės ir norėčiau užduoti klausimus pagal procedūrą. Prašau žodžio arba pa, papildomus klausimus. Ponas Fox išvyko, ponui Wolfui, prašau, trumpai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Centrinio banko vykdoma politika, siekiant spręsti ekonominę krizę, reikalauja nuolatinio ekonomikos augimo. Aš sutinku su šiuo teiginiu. Puikiai matote, kad rinkos nubaus už e, <clears throat> fiskalinį disbalansą. Čia noriu žodį klausimą apie štai, kad didėjant infliacijai pasaulio mastu bus juntamas e, poveikis ES prekybos politikai, mokesčių politikai, taip pat laukia sunkios breksito darybos, ar e, Europos centrinis bankas įvertino, kaip padidėjusios palūkanų normos įtakos e, e, įvairių projektų gyvenimą, taip pat skolos apimtis e, ir ypač rizikas ir grėsmės susijusias su valstybių obligacijomis ir jų išpirkimu. Dar kartą pradėsiu pasakydamas, kad mes komisijoje nesikišame į Europos centrinio banko veiklą, negalime prognozuoti jo sprendimų ir galiu tik tai bendro pobūdžio mintimis pasidalinti. Iš tiesų matome, kad infliacijos lygis kyla paskutiniai duomenys patvirtina, kad infliacijos lygis siekia 1,8 procentus procento ir e, Europos centrinis bankas privalo užtikrinti kainų stabilumą ir kad infliacijos lygis neviršti 2 procentų. Taigi akivaizdu, kad mes negalime tikėtis, kad e, ta kiekybinio lengvinimo ir e, e, likščiolinė pinigų politika kurią vykdė Centrinis bankas, bus toliau e, tesiama valstybės narės, tačiau privalo gauti laiko ir pasirenkti tam metui, kuomet e, dabartinė Centrinio banko vykdoma pinigų politika bus nutraukta ir E, ypač tos valstybės narės, kurių valstybės skolos lygis yra pakankamai aukštas, privalo tai turėti omenyje, kad Europos centrinis bankas kažkada nustos supirkinėti jų obligacijas ir todėl privalo pakeisti e, savo valstybės skolos e, dabartinės tendencijas, nukreipdamas jas mažėjimo kryptimi ir tokiu būdu rinkos gautų atitinkamas garantijas ir galėtų uh, finansų rinkos e, teikti paskolas valstybėms narėms už e, pakankamai žemas palūkanų normas, tačiau iš šios klausimus tiksliau gali sakyti tik tai Centrinio banko atstovai. Pirmininkas, ačiū, manau, mūsų diskusija buvo labai įdomi ir naudinga. Taigi dėkojame už tai, kad atvykote, už tai kad pasakėte įžanginę kalbą ir atsakėte užduotus klausimus. Žinoma, ir toliau tęsime glaudų tarpusio bendradarbiavimą. Kitas mūsų dialogas su vicepirmininku atsakingu iš finansų stabilumą, finansijos paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga vyks birželio 20 dieną. Taigi ačiū dar kartą.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 Kolegos, pereikime prie mūsų darbo tvarkės dešimto punkto, tai yra trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimai. Šis klausimas susijęs su direktyva, kurioje kalbama apie labai svarbų mūsų darbo elementą, tai yra kova su mokesčių vengimu ir BEPS. Pranešėjas šio klausimu yra Ole Ludvigson, dabar turėtume svarstyti pranešimo projektą. Kaip žinote, taryboje vyksta diskusijos dėl kompromiso, na, praėjusią savaitę dėl, to, dėl jo buvo sutarta. Taigi, turime šiokį tokį netitikimą laiko prasme turiu galvoje mūsų ir tarybos darbo laiką. Mes norime pažangos šiuo labai svarbiu klausimu. Tai mūsų jausmai šiuo klausimu dviejopi. E, gali būti, kad taryba dėl kai kurių elementų užsibrėžė didesnio užmojo tikslus, nei siūlė komisija. Tai yra sudėtingas rytis ir būtent apie ją mes dabar ir pakalbėsime. Suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Mm, įžangoje noriu pasakyti, kad džiaugiuosi e, komisijos pasiūlymų dėl trečiųjų valstybių mokesnės varkos netitikimų. Tuo pasiūlymu mes sumažinsime mokestinio sukčiavimo ir mokesčių vengimo galimybės. Praėjusią e, savaitę taryba pasiekė susitarimą ir e, taip mes dar labiau prisidėsime prie ES valstybėse narėse ir trečiosios šalise egzistuojančių spragų naikinimo taisyklės šioje srityje turėtų įsigalioti e, metais vėliau, tai yra 20 metų sausio pirmą dieną. Vyksta globalizacija, skaitmeninimas ir visi šie e, reiškiniai parodė, kad reglament, tarptautinio reglamentavimo srityje yra spragų, kurios suteikia galimybę e, mokesčių bazės erozijai ir pelno perkelimui mokesnės tvarkos netitikimais naudojasi didelės tarp, tarptautinės e, bendrovės. Ir tai ypač paaiškėjo, pavyzdžiui, McDonald e, atveju. Taigi yra naudojamasi mokesnės tvarkos netitikimais, skirtingomis mokesnėmis sąlygomis. Ir tai reiškia, kad yra tam tikrų galimybių, e, pavyzdžiui, išvengti apmokestinimo ir taip e, smarkiai nukenčia ES pozicijos. Todėl reikia veiksmingų taisyklių, kad e, kaip galima daugiau mokesnės tvarkos netitikimų būtų įtraukta į mūsų teisės aktus. Mes siekiame sumažinti mokesčių vengimo galimybės, e, agresyvus mokesčio planavimo galimybės. Labai svarbu, kad e, tarptautinės bendrovės, kurios vykdo tarp valstybinę veiklą, e, mokėtų mokesčius nuo savo pelno Europoje. Komisija mūsų pateikė pasiūlymą dėl mokesnės tvarkos netitikimų. Jis e, Čia atsižvelgiama į e BPO e, ataskaitą. E, toje ataskaitoje buvo kalbama apie mokesčių tvarkos netikimus. Komisija nori apriepti daugelį atvejų, kurių dabar neapriepia mokesčių vengimo direktyvos devintasis straipsnis. Taigi mokestinės tvarkos netitikimai yra įgyvendinami naudojantis tam tikromis struktūromis, įmonėmis, e, gyvenam įsisteigimo vietos nuostata. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų. Mums reikia griežtasnių taisyklių, kad e, įtrauktume kaip galima daugiau įmonių. Komisija e, išplėsė mokesnės tvarkos netikimo apibriežti. Manau, kad tai yra teigiamas dalykas, tačiau turime sąsają su e, devintuoju straipsniu ir aš manau, kad 22 pakeitime yra pateikta iškesnė priežastis, e, apibrieštis, kai kalbame apie stabiles įmonės ir filialus. Aš manau, kad egzistuojančios spragos gali e, sukelti dvigubą apmokestinamą, jeigu į tai neatsivilgiama, tada valstybės narės, kuriuose yra įsisteigęs mokesčių mokėtojas, turi įtraukti pelną arba pajamas, kurios yra priskiriamos tai įmoniai. McDonald's atveju matėme, kad apskritai nebuvo sumokėti jokie mokesčiai nei JAV, nei Luksemburgė ir tai yra visiškai nepriimtina. Taigi mes turime vengti abiejų dalykų - ir dvigubo apmokestinimo, ir dvigubo neapmokestinimo. Ir e, kalbant apie įrodymus, aš siūlau išbraukti komisijos apibrieš, siūloma apibriežti dėl mokestinės tvarkos e, netitikimo. E, taisyklės susijusios su asocijuotomis įmonėmis gali būti apeinamos, kai turime struktūrinius susitarimus ir mokesnėms institucijoms labai sunku įrodyti, kad egzistuoja mokesniai susitarimai, kurių tikslas yra išvengti apmokestinimo. Kai turime e, hybridinį susitarimą, e, mokesnės institucijos gali imtis priemonių ir čia norėčiau paminėti tos pakeitimus, kurie yra susiję e, su tais sutarimais, tai yra pakeitimai 4, 5, 6, 11 ir 23. Mes jau dirbame siekdami panaikinti mokestinės tvarkos netitikimus, tačiau e, tas darbas siejasi su platesniais EBPO e ir G20 pasiūlymais dėl e, kovos su mokesčių vengimu. Labai svarbu, kad mes e, rastume tos e, sprendimus, spręstume problemas drauge. Čia kyla iššūkių ir valstybės narės jos atskirai nesugebės įveikti. Akivaizdu, kad būtinas darbas tarptautinėse institucijose. Taigi tokius dalykus norėjau akcentuoti, laukiu ir kitų pakeitimų ir manau, kad mes tikrai galime bendradabiauti šioje srityje ir manau, kad mums pavyks rasti subalansuotą sprendimą per artimiausias savaitės. Aš taip pat esu pasirengęs kokybiškoms diskusijoms. Manau, kad visi kartu pasieksime subalansuotą sprendimą. Dėkoju pranešėjui. Sirpa Pietikainen, šešėlinės pranešėjos vardu, ponas Lamasur. E, ačiū, ponė Petikainen e, atsiprašo, nes negali šiandien dalyvauti. E, jį dėkoja pranešėjai už gerą pranešimą. Pone Petikainen mano, kad komisijos pasiūlymas panaikinti likusias spragas dėl mokesnės tvarkos netitikimų trečio, trečiųjų valstybių mokesnės tvarkos netitikimų yra žingsnis tinkama linkme. Mūsų tikslas turėti veiksmingus, e, skaidrus mokesčius, turime taip pat kurti vienodas konkurencinės sąlygas visoms įmonėms. Taigi mes turime užtikrinti tinkamą verslo aplinką, įmon, kurioje įmonės galėtų klestėti. Ir jei šis pasiūlymas atrodo priimtinas. EBPO BEPS ataskaita yra geras e, pagrindas siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimo strategijoms e, jos nuomonė reikia išplėsti direktyvą, kad ji apriektų trečiųjų valstybių mokesnės tvarkos netitikimus. Direktyvoje dabar kalbama apie valstybių narių mokesnės tvarkos netitikimus, tačiau būtina įtraukti ir trečiasias šalis. Teisės aktai turi būti kaip galima išsamesni, neturi būti kūriamos dirbtinės ribos, apibrieštis ar tvarka, kuri suteiktų galimybę e, įmonėms e, vengti mokesčių. Taigi, ponia Pietikainen džiaugiasi ta, po, dėl pozicijos, kurios laikosi pranešėjas. Reikia plėsti teisės akto taikymo sritį, daryti ją veiksmingesnį ir atrodo, kad pateikti pakeitimai. E, e, išplečia tuos tikslus, kuriuos iškėlė komisija. Tai taip pat atitinka ir e, kompromisą, kurį pasiekė Europos vadovų taryba. Ji sutinka su pranešėju, kad turime panaikinti visas spragas, kuriuo atsiranda dėl mokesnės varkos netitikimų, nesvarbu, ar tai padaryta tyčia ar netyčia. Ir jeigu būtų bandoma įrodyti mm, tos mokestinės tvarkos netitikimų tikslus, tai, manau, nukentėtų bendras mūsų tikslas. Ir ponė Petikainen tikisi, kad e, parlamentas pasieks susitarimą su mm, taryba ir kad bus toliau diskutuojama šio klausimu. Ačiū dabar EKR e frakcijos vardu. Pirko Le, Rohonen Lernen. Valstybės narės taiko skirtingas mokesčių taisyklės įmonėms ir gyventojų paimų mokesčių ir įmonės ir asmenys gali pasinaudoti skirtumais ir užsitikrinti dvigubą neapmokestinimą. Atat direktyvoje bandoma kovoti su šiais skirtumais ES E, dabartinių pasiūlymų siekiama išplėsti direktyvos taikymos rytį. Ta taikymos rytis bus išplėsta taip, kad e, nebus įmanomas neapmokestinimas tarp, neapmokestinimas tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Tai turėtų mums padėti sumažinti neapmokestinamų atvejų skaičių, bet E, iki galo įveikti šį reiškinį mums nepavyks. Aš labai tikiuosi, kad e, komiteto nariai e, imsis visų priemonių, kad būtų panaikinti mokesnės tvarkos netitikimai, kad bus užkirstas kelias dvigubam neapmokestinimui. Noriu padėkoti visiems, kurie pateikė pasiūlymus. Aš džiaugiuosi, aš tikiuosi, kad jūs įvardysite, kokios spragos egzistuoja jūsų valstybėse narėse ir kad tos spragos bus panaikintos, nes tai yra labai svarbu, kovojant su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu, siekiant tvarių viešųjų finansų. Labai svarbu kovoti su mokestinės tvarkos netitikimais ir apskritai galvojant apie visos ES populiarumą. Bet mes turėtume galvoti, ko siekiame, ar norime suderinimo, ar BEPS ataskaitos ir ataskaitos įgyvendinimo pakanka. Mes turėtume galvoti, kaip e, išvengti to, kad e, atsiras papildomų išlaidų. Pranešėjui norėčiau paminėti keletą dalykų iš BEPS ataskaitos. Pranešėjas bando apriepti kaip galima daugiau priemonių skirtų kovoti su mokestinės tvarkos netitikimais. Nežinau, ar tai, kad išbraukiami struktūriniai susitarimai yra tinkamas dalykas. Aš manau, kad taip pat dar reikėtų patikslinti ir 14 pakeitimą galbūt reikėtų pagalvoti ir apie atvirkštinius mokesnės tvarkos neatitikimus. Thank you, Nils Torvalds, ALDE Group. Ačiū, panas Torvalds, ALDE frakcija. Ačiū, pirmininkė. na, mūsų šešėlinių pranešėjų struktūra gana keisto, kad turime pranešėjų iš Švedijos ir turim tris šešėlinius pranešėjus, pranešėjus iš Suomijos. Na, bet nepaisant šio tokio neti, struktūrinio netitikimo, manau, mums pavyks sėkmingai dirbti, tačiau man dabar kyla klausimas, kurią kalbą turėčiau toliau kalbėti. Perėsiu prie švedų kalbos. Na, jūs e, girdėjote iš pono Liuvikson pasisakymo, kad e, jis na, laikosi tokios pozicijos, kuriai pritarė šešėliniai pranešėjai. Reikia e, panaikinti spragas, kurios jau yra įvardytos ir mes siekiame ieškoti sprendimo bendradarbiaudami visais klausimais, kurie yra minimi pranešime ir kurie buvo paminėti ir ankstesniuose pasisakymuose. Dabar perinu prie suomių kalbos, nes turime tris šešėlinius pranešėjus iš Suomijos. Todėl ir noriu kalbėti suomių kalbą. Ir, žinoma, Suomiai visada labai atidžiai stebi tokius pranešimus, skiria daug dėmesio jiems. Bet aš tikiuosi, kad Suomiai pasieks tokį rezultatą, kuriuo bus patenkinti e, visi europiečiai. Na ir atsiprašau dėl tų kalbinių netitikimų, kalbant apie šį pranešimą. Thank you very much. I cannot join in uh, neither Swedish nor Finnish, but appreciate it. Na, nemoku nei švediškai, nei suomiškai. Ačiū Jums už pasisakymą. Dabar Matkarti, GUE frakcijos vardu. Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui e, už e, pranešimą. E, kova su mokestinės, trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos netitikimais labai svarbi ir mano delegacijai tarp bičiulių iš Skandinavijos. Aš esu iš tos šalies, kuri padėjo e, didelėms JAV bendrovėms perkelti pelną. Taigi aš džiaugiuosi šiuo pasiūlymu, bet nes man tikrai didelį susirūpinimą kelia e, tos spragos, kurios yra likusios pasiūlyme. Kai, į kai kurias tas spragas sureagavo pranešėjas. E, komisija kalba tik apie tuos atvejus, kai kyla didelė E, rizika, kad bus vengiama mokesčių ir bus jie slepiami. Aš manau, kad tai kelia didelį pavojų. Mm, manau, kad čia tiesiog yra kvietimas piknaudžiauti e, sistema. Ir aš džiaugiuosi pakeitimais, kuriuos pateikė pakeit pranešėjas, manau, kad jis padės mums panaikinti komisijos pasiūlymo spragas. Bet turiu dar tris pasiūlymus, kuriuos norėčiau pateikti. Ir tie pasiūlymai yra susijęs su e, Airijoje gerai žinomais mokesčių vengimo pavyzdžiais. Pirmas atvejis yra susijęs su Apple man kyla klausimas, kodėl pasiūlyme nėra tinkamai atsižvelgiama į filialų mokesnės tvarkos netitikimo, nes e, būtent Apple atveju išriškėjo filialų veikla ir centrinių būstinių bejėgiškumas. Ir manau, kad BEPS antras veiksmas galėtų mums padėti veiksmingiau kovoti su tokiais netitikimais. Taip pat žinome, kad e, yra vengiama mokesčių pasinaudojant specialiomis priemonėmis ir kai kuriais atvejais nuo milijoninio pelno sumokiama vos 250 eurų mokesčių. Komisijos pasiūlyme dėl e, hybridinių priemonių ir bankų nuostolių padengimo gebėjimo e, turėtų būti patikslintas. E, na, suprantu, kad mokesčių vengimui gali pasitarnauti tam tikros struktūros ir manau, kad komisijos pasiūlymą reikėtų tobulinti. Galiausiai komisija kalba apie korekcijas, kurios iš esmės nepakeis, nepakeis apmokesnimo teisių pagal dvigubo neapmokesnimo mm, e, sistemą. Kai ko siūloma atsisakyti nuo 20 metų, tačiau tebelieka galioti kai kurios dvigubo apmokestinimo vengimo sutartys, pavyzdžiui, su Junktiniais e, Arabų Emiratais. Ir jeigu, e, manau, kad ir šie susitarimai turi patekti į taikymo sritį, o šiaip laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Niekas iš politinių frakcijos savo daugiau kalbėti nenori ir spontaniškai pasakyti niekas nenori, tad e, žodis jau pranešėjai. Norėčiau padėkoti už visas pateiktas e, nuomonės. E, tai atrodo, kad bus galima pasiekti bendro sustarimo, kad bus didžioji dauguma pasiekanti už tai, nes visi žino, kad stambios. Uh, daugia šalės įmonės turėtų e, mokėti daugiau mokesčių ir iš tiesų yra galimybių panaikinti egzistuojančias spragas. Iš tiesų lauksiu tolesnių diskusijų ir tikiuosi, kad bus galima pasiekti e, bendro sutarimo parlamente, nes e, iš tiesų ES piliečiai pagėdauja, kad mes jį padarytumėm. Ačiū. Pakeitimų svarstymas kovo 27, gautinis terminas pateikti 6 kovo, svarstymas 27, balsavimas komitete pačią dieną, kad būtų galima tai teikti balandžio antrą dieną plenarinėje sesijai. Labai ačiū, posėdį tęsime 3 valandą.